Bonjour à tous. Good morning. Buenos días. Labas rytas visiems. Vamos a comenzar nuestra sesión de la mañana de la Comisión de Libertades, Justicia. Turime pradėti posėdį pilietinio laisvų teisingumo ir vidaus reikalų komiteto posėdį pradedame ir iš karto sveikinu uh, pirmininkavimą tik pradėjusios Ispanijos atstovą, ministrą. Jis pristatys mums su Ispanijos pirmininkavimo prioritetus teisingumo srityje. Po to galėsime padiskutuoti su komiteto nariais šios klausimus, tačiau pradėsiu nuo to, ką vakar kalbėjome koordinatorių posėdėje. Kalbėjome apie SWIFT e, klausimą. Ir ponia Gans pristatys mums dabartinę situaciją. Ačiū vakar e, plačiai diskutavome šį klausimą. SWIFT, su SWIFT pranešėjų ir SRD frakcija nusprendė atsijimti savo prašymą dėl SWIFT'o. Mūsų prioritetas yra mm, šis, e, už, užtikrinti, kad viskas būtų tvarkingai ir šiuo klausimu ir mes mielai perdodame jos svarstymą kitiems. Abrir el primer punto del orden del día, la exposición de Kągi, tuomet periname prie mūsų šios dienos pirmo darbo atverkės punkto. Tai yra Ispanijos pirmininkavimo prioritetų e, pristatymas teisingumo srityje ir šios prioritetus mums pristatys Ispanijos teisingumo ministras. Uh, Suteiksiu Jums žodį 15 e, minučių ir tada, kaip ir vakar, bus pirmasis klausimų raundas, kuomet kiekvienos frakcijos koordinatoriai turės galimybę pasisakyti. Po to bus kitas klausimų raundas ir tuomet bet kuris komiteto narys galės pasisakyti. Ir tada ministras apibendrins visus klausimus ir atsakys juos kartu jau. Ministrė, jums žodis. Komparės. Ačiū pirmininkė, ponas ir ponai, labas rytas visiems. Šiandien esu čia tam, kad pristatyčiau jums Ispanijos pirmininkavimo gairias teisingumo srityje. Ir tai darau su dideliu entuzijazmu, bet lygiai taip pat puikiai suvokdamas, kokia atsakomybės našta tenka šioje srityje. Šiandien mes prisimename holokausto aukas ir pirmininkavimą perimame tada, kai vyksta milžiniški pasikeitimai įsigaliojus Lisabonos sutarčiai. Tai reiškia, kad kuriamas naujas e, klimatas, kuriame turėsime labai siekti kompromisu, kad pateisintumėm piliečių lūkesčius. Galiu Jūs patikinti, jog Ispanijos pirmininkavimas bus labai atviras, paremtas e, dialogu ir susitarimo e, paieškomis. Aišku, kad ir parlamentas yra nesiniai pradėjęs savo kadenciją ir komisija tik pradeda darbą. Aišku, kad um, parlamento kadencija yra nauja ne vien tuo, kad Lisabono sutartis įsigalioja, bet ir tuo, kad tai, tai turi tiesioginio poveikio mums. Yra tai, kad reikia parengti 2010-2014 metų naują penkerių metų planą teisingumo uh, laisvės erdvėje, tai yra Stoholmo programa. Ir aišku, atsižvelgiant į tai, kas jau yra padaryta, dirbant draugė su Belgija ir Vengrija, e, reikia pripažinti, kad kontekstas yra sudėtingas, tačiau labai, e, labai žavintis ir labai svarbus, ta prasme, kas bus padaryta, kokios nors procedūros bus įdėktos. Uh, Iš šio požiūrio taško mes norime, kad kaip galima greičiau naujoji komisija pasiūlytų naujus teisės aktus, pradėsdama darbą tais klausimais, kurių, kurie liko neužbaigti, kol buvo laukiama, kad įsigaliotų naujoji Lisabono sutartis. Mes taip pat laukiame, kad bus išspręsti tie klausimai, kur dar tik iš dalies susitarta, kur dar turi būti atliktas darbas. Svarbiausia tai būtų uh, kad mm, Lisabona nesuparaližuotų nereikalingai e, tam tikrų sričių, kuriuose reikalinga atlikti daug darbo, kur reikalingas platus konsensusas. Aš čia kalbėčiau apie vertimą žodžiu ir raštu, kaip procedūrinės garantijas, taip pat reformas kovos su priekyba žmonėmis, vaikų lytinio išnaudojimo, vaikų pornografijos rytise. Kaip galima greičiau norėtumėm sulaukti pasiūlymo dėl Europinės keliaivių duomenų įrašų sistemos. Tai yra toks klausimas, kur mes žinome, kad yra daug trūkumų, kurias išryškino parlamentas jau praeitoje kadencijoje, ypač mm, dėl to, ar Europoje veikianti sistemos dalis yra proporcinga. Uh, Taigi labai svarbu, kad būtų pasiūlytos iniciatyvos e, ir šiuo klausimu. Yra iniciatyvų, kurias taryba jau iki šiol ruošia ir tikrai įdėjo daug darbo. Mes siek, sieksime sutarimo su šio parlamentu ir aišku, kad Svarbiausias tikslas yra užtikrinti reikalingą pusiausvyrą tarp e, saugumo reikalavimų, kurie mūsų manimų yra svarbus ir kad jie pateisina šios priemonės įgyveninimą. Tačiau iš kitos pusės reikia nepamiršti ir tų. Uh, pagristų reikalavimų užtikrinti e, žmogaus privatumą ir laisvių apsaugą, ypač turint omenyje hartiją, kuri dabar yra teisėtai privaloma kaip pirminės teisės dalis. Tai reiškia, kad reikia daugiau dialogo ir daugiau pastangų. Tačiau mm, iš, mūsų, iš mūsų pusės dėl to problemų tikrai nekils. Todėl mes turime daug dirbti, kad visi šie klausimai būtų sprendžiami. Noriu pabrėžti, nes tai yra labai svarbu piliečiams priemonė dėl teisės aktų suvienodinimo procedūrinių teisių ir garantijų srityje baudžiamosios teisės klausimais. Ir tas svarbus pagreitis sukurtas praeitais metais leido tarybai parengti kelio gairių planą, kaip jūs puikiai žinote. Tai buvo lemtingas žingsnis į priekį. Tačiau uh, negalime leisti, kad darbas susilpnėtų. Pirmininkančių šalių e, trejetas ir ypač Ispanija labai noriu užtikrinti, kad viskas vyktų reikiamų greičiu, nes tai leistų sustiprinti pasitikėjimą tarp teismų ir policijos struktūrų valstybėse narėse. Uh, Tai taip pat reiškia, kad mes galėsime užtikrinti, jog veiksmingiau ir geriau bus e, įgyvendinamos teismų bendradarbiavimo priemonės, kurios jau dabar egzistuoja teisingumo, laisvės ir saugumo erdvėje Europos Sąjungoje tos priemonės, kurios jau dabar užtikrina teisę į vertimą žodžių ir raštų baudžiamosiose bylose, buvo e, pasiūlytos pasinaudojus valstybių narių iniciatyvos teise, pasiremiant tuo politiniu sutarimu, kuris buvo priimtas taryboje praeitų metų spalį pirmininkaujantį šalis tiki, jog yra įmanoma susitarti jau pirmuoju svarstymu parlamente dėl šio teisės akto kuris tuo met taptų pirmuoju e, teisės aktų priimtų pagal įprastinę e, teisės aktų prieimimo e, tvarką teismų bendradarbiavimo srityje mes e, parodysime visą ryštą, kad būtų pati, patenkinamai e, susitarta šiuo klausimu, nes tai tikrai leis padaryti gerą pažangą pagal šį kelio gairių planą. Ir pirmininkaudama Ispanija sieks užtikrinti, kad komisija parengtų direktyvos projektą dėl e, kalinių teisės gauti informaciją dar iki mūsų šešių mėnesių, kad kadencijos pabaigos. Kaip žinote, Lisabono sutartis sustiprina e, vertinimo galės teisingumo laisvės ir saugumo erdvėje, kai yra priimami teisės aktai ir ypač tolede taryboje susitarė, kad mm, vis tik tai negali, tai, tai negali būti panaudota kaip e, pretekstas paralyžuoti teisės aktų leidybą ar e, kitas priemonės, pavyzdžiui, tai ir kas yra daroma Europos taryboje siekiant užtikrinti teisės aktų efektyvumą. Reikia išspręsti visus trūkumus. Antraip pasieksime priešingo rezultato nei tikimės. Nuo pat Ispanijos įstojimo į ES Ispanija pasižymėjo didžiuliu ryštu sukurti tikrą saugumo, teisingumo ir laisvės erdvę, kuri duotų realių rezultatų mūsų piliečiams. Taigi mes laikome savo įsitikinimu ir todėl pirmininkaudama Ispanija sieks e, visų iniciatyvų, kurios leis e, tai įgyvendinti ypač kadangi Lisabono sutartis ir Stoholmo programa mums suteikia tiek daug galimybių. Atsižvelgusi visą tai, norėčiau pristatyti tokias sritis, kuriuose mes sieksime dirbti. Visų pirma, sieksime sustiprinti pagrindinių teisių apsaugą ir išplėsti uh, šių teisių bazę, kad ES piliečiai galėtų laisvai gyventi ir laisvai naudotis tomis teisėmis be jokių suvaržymų. Toliau mes sieksime teismų bendradarbiavimo. Trečia, mes sieksime patobulinti priemonės, kurios leistų efektyviau kovoti su nusikalstamumu, terorizmu, organizuotų nusikalstamumu. Aišku, visuomet paisant visų teisinių garantijų reikalavimų. Ir galiausiai mes sieksime stiprinti teismų bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis. Taigi, mūsų veikla bus sutelkta į tokias sritis. Visų pirma, sieksime įgyveninti Stoholmo programos įgyvenimo veiksmų planą, kad realiai būtų įdėkta tai, ko mes norime, laikantis realaus tvarkarašio su tikromis datomis, kuomet, pagal kurias būtų tvirtinami teisė kūriniai ir neteisė kūriniai pasiūlymai 2010-2014 metų laikotarpiu Taip pat e, dirbsime pagal komisijos parengtą projektą. Mes jau dabar palaikome ryšių su komisijos tarnybomis ir aišku, kad e, turės būti atsižvelgta į valstybių narių iniciatyvas, tačiau reikia nepamiršti pagrindinio tikslo. Tai yra siekiama tokio tvirto dokumento, kurio tikslai būtų tikrai labai plačių užmojų pagrindinių teisų ir laisvės rytyje. Aišku, reikia nepamiršti, kad jie turėtų būti ir įgyvendinami, laikantis nu, pagristų tvarkarašių. Antra, antras dalykas, mes sieksime sustiprinti pagrindinių teisų apsaugą, užtikrindami ES prisijungimą prie 50 metų Romos konvencijos, kaip numatyta naujosios sutarties 6 straipsnio antroje dalyje. Mes kai sieksime kaip galima greičiau įgyveninti šį teisinį reikalavimą ir jau dabar mes stengiamės um, suformuoti reikiamą dėrybinį mandatą, kad galėtumėm susitarti su Europos taryba. Kad šis procesas įgautų reikiamą pagreitį, mes ketiname vasario 2-3 dienomis surenkti seminarą, kuriame dalyvauti, dalyvautų ES ir ES tarybos atstovai. Tai reiškia, kad mes pasistengsim ištobulinti ir um, savo pozicijas, kad jos būtų aiškios ir atspindėtų visus mūsų klausimus. Trečias dalykas, mes sieksime parengti visas priemonės, kad tarpusavio pripažinimas galiotų visose teismų bendradarbiavimo srityse. Aišku, kad mūsų pirmininkavimo prioritetai vadovausis Stoholmo nubrieštų gairių. Pagrindinis akcentas bus į teisinį, teismų bendarbiavimą, ypač siekiant apsaugoti uh, nusikaltimų aukas, nes tai yra pažeidžiamiausia grupė. Mes siekiame, kaip galima geresnę apsaugą užtikrinti būtent nukentėjusiesiems nuo, nukal, nuo nusikaltimų. Mes dažniausiai galvojame apie baudžiamai, baudžiamosios reis, teisės rytį, um, kai eina kalba, tarkim, apie orderius ir panašiai, tačiau reikia galvoti ne vien tik tai apie bendradarbiavimą tose srityse, reikia galvoti ir apie nusi, nu, nusikaltimų aukas. Ir mes dirbsime ir ES, reikia prisiminti, kad ir toledė Europos vadovų taryboje buvo kalbama apie tai. Ir Madrido seminare bus kalbama apie tai. Mes sieksime vieno bendro europinio instrumento, kuris sustiprintų nusikaltimų aukų statusą ir apsaugą, kuri suteikiama jiems, kad būtų galima taip pat pagerinti ir kompensavimo mechanizmus, kurie jau egzistuoja. Taigi galvosime apie nukentėjusiosius, apie, galvosime apie tai, kad e, vis tik tai pagal sutartį valstybėms narėms yra numatyta iniciatyva, taigi mes dabar dirbame su 11 partnerių, rengėme pasiūlymą, kad visoje Europos Sąjungoje būtų taikomi teismų e, sprendimai, ypač kai eina kalba apie e, nusikaltimo aukų apsaugą, kad tai būtų privalomo pobūdžio e, galiojimas. Mes ypač norime atsižvelgti į tai, kad reikalinga labai didelė apsauga nukentėjusiems nuo smurto prieš moteris. Tokiu būdu mes norėtume sukurti priemonės, kurios apsaugotų aukas visoje Europos Sąjungoje, nepriklausomai nuo to, ar auka jaučia pavojų vienoje šalyje ar kitoje šalyje, turime užtikrinti apsaugą visose Europos Sąjungos šalyse. Mes tikimės, kad e, mūsų piliečiai to tikisi iš mūsų ir todėl norėčiau paprašyti komiteto narius e, pritarti šiai direktyvai. Taip pat noriu atkreipti jūsų dėmesį į baudžiamosios teisės sprendimų abipusio pripažinimo principą. Mes e, norėtume patobulinti dabartinius baudžiamosios teisenos procesus, norime supaprastinti baudžiamosios teisenos procedūras, norime pasiekti, kad skirtingose valstybėse narėse skirtingų institucijų surinkti įrodymai būtų pripažinti visose ES valstybėse narėse. Taip pat norėtume reformuoti modelį, kuris yra skirtas bendroms tyriejų komandoms, norime patobulinti tyriejų darbą, remdamiesi pastaruoju metu patirtimi. Kitas svarbus mūsų prioritetas tai yra informacinių ir komunikacinių technologijų panaudojimas teisės saugos administravime. Pirmininkaujanti Ispanija nori sukurti elektroninę teisės saugos svetainę, kurią galėtų naudotis ir mūsų piliečiai. O tokiu būdu mes skatinsime ir teisės saugos pareigūnų kvalifikacijos kėlimą. Ponios ir ponai, Lisabono sutartis yra numačiusi labai įdomų dalyką. Tai yra Europos Sąjungos e, prokuroro pareigybė. Kol kas dar mes e, nenumatėme diskusijų formato, yra skirtingų nuomonių, kaip turėtų būti steigiama ES prokuratūra. Stokholmo programoje taip pat yra paminėtas šis klausimas, o mes kaip pirmininkaujanti valstybė ketiname apsvarstyti šios naujos institucijos kūrimo galimybės. Ir baigdamas, ponios ir ponai, Noriu tarti keletą žodžių apie išorės politikos dimensiją teisės saugos rytyje. Manau, kad būtent ši dimensija bus itin svarbi. Europos Sąjunga turi stengtis, kad teisinės valstybės principai būtų gerbiami visose valstybėse narėse. Mes turime kovoti prieš korupciją, turime skatinti saugumą ir teisinį užtikrintumą. Uh, turime kovoti už didesnį teisinį tikrumą apskritai visose institucijose. To iš mūsų tikisi mūsų piliečiai ir pirmininkaujanti Ispanija skatins teisėsaugos pareigūnų bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis. Šis klausimas yra įtrauktas ir į transatlantinę darbo atvarkę. Šioje darbo atvarkėje teisingumo ir saugumo klausimai yra prioritetiniai. Mes užmėsgėme kontaktus su Obamos administracija Baltuosiuose rūmose ir norime ir toliau plėtoti bendradarbiavimą su JAV. Kaip žinote, balandžio mėnesį vyks vidaus reikalų ir užsienio reikalų ministrų taryba Ispanijoje. Mes tęsime tuos darbus, kurie buvo pradėti Vašingtone praėjusį rudenį. Susirinks teisingumo ir saugumo ministrai bei įvairių teisėsaugos institucijų direktoriai ir mes kalbėsime apie penkiametę programą. Norime, kad pagaliau įsigaliotų susitarimas tarp ES ir JAF ir norime konkretaus įgaliojimo, kuris mums leistų pradėti dėrybas ir galbūt parengtume globalią programą, pagal kurią įvairūs policijos pareigūnai galėtų keistis informaciją. Aišku, turime užtikrinti duomenų apsaugą, kaip numatyta 8-ame Hartijos straipsnėje. Mes žinome, kad šis klausimas yra kiek keblus, jis sudėtingas, tačiau esame įsitikinę, kad viskas yra pasiekiama jei skatinsime saugumo mechanizmus, nepamirždami duomenų apsaugos principo ir akcentuodami piliečių teisės. Dar keletą žodžių apie ES ir JAV santykius. Susitikę su Eriku Holdingu ir Janet Napolitano praėjusią savaitę Toledė, pastebėjome, kad mūsų nuomonė sutampa dėl terorizmo finansavimo sekimo programos. Manome, kad ši programa yra labai svarbi. Turiu pasakyti, kad Ispanija puikiai žino, kas yra terorizmas. Mes norėtume, kad po to, kai Europos parlamentas pratesi šią laikiną programą dar devyniais mėnesiais. Tikimės, kad per tą laikotarpį mums pavyks išspręsti kai kuriuos klausimus susijusius su terorizmo finansavimu. Tikimės, kad pasiseks toliau įgyvendinti susitarimą dėl keleivių duomenų įrašų su JAV ir Australija. Tiesa, dar nepavyko pasirašyti šio e, susitarimo priedų, tačiau numatyti susitikimai ir su Ukrainos bei Rusijos užsienio reikalų ministrais. Ir tų susitikimų metu mes aptarsime e, galimybę bendradarbiauti teisės saugos rytyje ir su šių šalių atstovais. Ponios ir ponai, baigdamas noriu pasakyti, kad pristačiau Ispanijos prioritetus kartu su Belgija ir Vengrija. Mes sukūrėme programą, kurią dabar ir įgyvendinsime. Mes tikimės, kad naujos procedūros ir nauji darbo metodai bus taikomi ir mes norime, kad jau mūsų pirmininkavimo pradžioje mūsų bendradarbiavimas su jūsų komitetu būtų sklandus, nes tik tokiu būdu galime pasiekti sėkmės. Dėkuoju išdėmesi. Gracias, señor ministro, y ahora... Ačiū labai, ponia ministra. Pereisime prie keitimosi nuomonėmis. Jūs galėsite užduoti klausimus, dvi minutės turėtų trukti vienas klausimas, tada bus suteiktos dvi minutės atsakymų. Pradėsime nuo įvairių frakcijų koordinatorių šiame komitete. Tada Suteiksime galimybę užduoti klausimus likusiems komiteto nariams. Pirmiausia, APP frakcijos vardu. Ponas Buzutilis. Yes, thank you, Mr. Chairman. Uh... Ačiū, ponia pirmininkė. Labas rytas, ponia ministrė. Noriu padėkoti už jūsų pranešimą. Pane ministrė, vakar susitikome su dviemis jūsų kolegomis ir keitėmės nuomonėmis su jais. Uh, Vakarykščio susitikimo metu kalbėjome ir apie SWIFT susitarimą. Mm, o dabar nukreipsime mūsų patrankas į jūs. Mes tikimės, kad ir su jumis galėsime kalbėti šią temą. Aš esu visiškai tikras, kad ir kiti kolegos užduos panašius klausimus. Pone ministrė, kaip jūs žinote, susitarimas dėl terorizmo finansavimo sekimo programos buvo perdotas parlamentui šią savaitę, o dabar iš mūsų tikimasi sprendimo. Tikriausiai jūs žinote, kad Europos parlamentas nepatenkintas tuo, kaip taryba uh, traktavo parlamentą, nes um, šis sprendimas buvo perduotas Lisabono sutarties įsigaliojimo išvakarėse. Net keletą savaičių truko, kol buvo perduotas pats sprendimas. Taigi jis mus pasiekė tik šią savaitę. Kalbant apie pačias procedūras, turiu pasakyti, kad mes esame visiškai nepatenkinti tuo, kaip taryba traktuoja parlamentą. Turiu pasakyti, kad mes dirbsime savo darbą, mes išnagrinėsime šį susitarimą, mes uh, jį išanalizuosime, pasiži... pažiūrėsime, kaip e, jis derinasi su rezoliucija, kurią prieimė parlamentas praėjusį rugsėjį. Mano klausimas jums. Ką jūs atsakysite į mūsų nusiskundimus dėl to, kaip taryba pateikė teisės aktus parlamentui? Ir kaip jūs vertinate e, šio susitarimo ir parlamento rezoliucijos santyki. Socialistų frakcijos vardu, ponia Gans. Mes pirmiausia sutarėme, kad bus pirmas klausimų raundas, o tada atsakymų raundas. Taigi dabar ministras atsakys. Gracias, presidente. Ačiū, ponia pirmininkė. Pone Bozutilį, džiaugiuosi galėdamas atsakyti į jūsų klausimą. Lapkričio 30 dieną Tai buvo paskutinė, lapkričio 30 diena, tai yra paskutinė diena, kada galime pati, galite pateikti sprendimą. Ir Jei norite imtis tam tikrų priemonių, turite atsižvelgti į tai, kad Lisabonos sutartyje yra numatytos kai kurios procedūros, tačiau laikinai galima kai kurias procedūras tiesiog sustabdyti siekiant užtikrinti didesnį saugumą. Darybų mandatas baigsis lapkričio 30 dieną. Todėl buvo labai svarbu, kad taryba priimtų sprendimą. Turiu pasakyti, kad procedūra nėra paprasta ir mes tai jau patyrėme. Noriu labai atsiprašyti už tuos sunkumus, kuriuos jūs patyrėte. Tačiau pirmininkaujanti Ispanija bandė pagreitinti galimus procesus. Mes stengiamės, kad jūs kaip parlamento nariai turėtumėte tinkamą prieigą prie esamų dokumentų. Norėjome, kad višalės susitarimas tarp ES ir JAV būtų pasiektas laikantis sutarčių nuostatų. Būtent todėl buvo parengta tas laikinasis susitarimas, kuris kol kas dar neįsigaliojo. Tačiau ateityje turėtume susitarti dėl bendrų normų, kad ir parlamentarai turėtų prieigą prie šios informacijos. Gans. Pane Gans. Én is szeretném megköszönni mindazt, amit miniszter úr eh, elmondott, és azt gondolom, hogy a spanyol elnökség valóban eh, mintát fog nyújtani arra, hogy... Ačiū labai iš jūsų pranešimą. Aš taip pat galvoju, kad pirmininkaujanti Ispanija bus geros teisėje, kuros ir Lisabono sutarties įgyvendinimo pavyzdys. Buvo įdomu išgirsti jūsų nuomonę apie įsipareigojimą šioje srityje. SWIFT susitarimas yra labai svarbus mums Ir tiesa ta, kad e, pastaruoju metu mes daug apie jį kalbame. Turiu keletą klausimų. Pirmiausia, jūs kalbėjote apie mažamečių apsaugą ir Ispanijos planus. Gal galėtumėte konkrečiau pasakyti, kokiu žingsniu ketinate imtis, kad būtų tinkamai apsaugoti mažamečiai nuo seksualinės prievartos dėl horizontaliosios direktyvos. Kaip jūs ketinate įgyvendinti šią direktyvą, koks grafikas tam numatytas? Ačiū labai. Noriu padėkoti už jūsų išsakytas mintis. Dar kartą noriu patikinti, kad mes tikrai sieksime glaudaus tarp institucinio bendradarbiavimo. Norime bendradarbiauti tiek su uh, trejetu, tiek su parlamentu. Mūsų svarstami Teisėkuros aktai yra svarbus tiek mūsų piliečiams, tiek visai teisėkuros sistemai. Kalbant apie priekybą žmonėmis, taryboje daug pasistumėta į priekį. Mes dabar sulaukime komisijos pasiūlymo ir norime, kad jis būtų įgyvendintas kaip galima greičiau. Tiesa, esama niuansų, kalbant apie sankcijų skirimą, nes skirtingose valstybėse narėse laikomasi skirtingų nuobaudų dydžio. Tačiau tikime, kad galime pasiekti susitarimą. Tikimės, kad komisija greitų laikų pateiks mums konkretų pasiūlymą ir galės prasidėti darbai taryboje. Dėl vaikų teisų ir vaikų pornografijos Kova su vaikų pornografija mums taip pat yra labai svarbi tema. Komisija jau atliko tyrimus šioje srityje ir mes reikalausime, kad komisija kuo greičiau pateiktų savo pasiūlymą, kad mes galėtume parengti direktyvą. Norime pasitelkti naująją perspektyvą, nes pirmą kartą bandysime suderinti du dalykus Daug kas akcentuoja nusikaltėlio perspektyvą, tačiau mes pradėsime akcentuoti ir aukos perspektyvą. Taigi teisės saugos bendradarbiavimas turės vyks kitokiu būdu. You, chair, you, dėkuoju pirmininkė, dėkuoju ministrė už įvadinius žodžius. Norėčiau pritarti kolegai Buzatil. Norėčiau papildyti, kad ne tik su parlamentu blogai elgesi taryba, bet ir Europos piliečiai. Europos parlamentas visada bendradarbiavo ir prisėmė atsakomybę šio klausimu. Ši situacija sukurta ne Europos parlamento, bet tarybos. Europos parlamentas išdėstė kelias sąlygas dėl SWIFT balsavimo, kuris vyks e, po kelių savaičių yra užtikrinta prieiga prie visos reikiamos informacijos. Europos parlamentui reikia leisti atlikti savo priežiūros darbą, ir uh, užtikrinti prieigą prie visų dokumentų. Šią prasme noriu pasakyti, kad tarybos teisės uh, skyriaus nuomonė atrodo prieštarauja padarytam susitarimui bei teisiniai bazai. Ir ta nuomonė yra esminė mums derantis, tačiau taryba neleido prieiti prie šio dokumento. Noriu Jūs informuoti, kad uh, aš tai E, dėl to kreipiausi į Teisingumo teismą. Noriu pabrėžti, kad taryba neleido prieiti prie šio dokumento ne e, vienbalsiai, nes kai kurios šalis leido, e, norėjo leisti prieiti prie šio dokumento. Taigi, kai parlamentas atsakys į savo rezoliuciją dėl keliaivių duomenų registro, ji buvo priimta gruodžio mėnesį. E, gal situacija keisis. Na ir taip pat noriu e, prisiminti ir Europos žmogaus teisų konvenciją. Aš norėčiau žinoti, ką galvoja apie tai Ispanija ir kitos šalis, kurios ne tik atsisakė įgyvendinti Strasbūro teismo e, nutartį, tačiau taip pat kvestionavo ir šio teismo autoritetą. Ir čia kalbu apie Čerčilio bylos atskirimą. Tema, Imbert, tema Labai dėkoju, ponė Inetveld. Svifto atveju yra e, du labai aiškus, dvi aiškios skiriamosios linijos. Pirmiausia, siekiama išlaikyti pusiausvyrą tarp duomenų apsaugos ir saugumo toje situacijoje, kai e, terorizmas yra realybė, o ne filmas. Ir todėl reikia apibriežti institucinius santykius ir juos tinkamai valdyti. Mano nuomonė, taryba laikėsi savo atsakomybės priimdama sprendimus. Mes kalbame apie tai, kad reikia išplėsti tarpinio susitarimo taikymą, kuris E, jau galiojo ir mūsų ekspertai pasakė, kas jį galime iš naujo įvertinti. Ar jis tinkamai, gal, e, tinkamai taikomas kovojant su terorizmu. Mes turėjome priimti šį sprendimą per labai ribotą laiką. Mes turėjome remtis tą teisinę bazę, kuri tuo metu egzistavo. Turėjome tik tiek. Buvo nuspręsta devyniems mėnesiams išplėsti E, dokumento taikymą. Ir ši tema yra ypatingai svarbi piliečiams. Duomenų apsauga yra svarbus dalykas, tačiau saugumas taip pat. Ir mes turime reaguoti laiku, panalizuoti tyrimus. Ir diskusijas, kurios e, vyksta čia parlamente. Tai buvo rimtas pagrindas mūsų sprendimui. Uh, Mes siekiame išlaikyti tokį bendradarbiavimą kovodami su terorizmu. Mes negalime pasiūsti tokio signalo, kad mes atsiliekame kovoje su terorizmu. Tačiau nepamirškite, kad tai nėra galutinis sprendimas ir mes nieko nedarysime už parlamento nugaros. Atvirkščiai, dabar turime devynis mėnesius, kai visi galime pamastyti ne tik apie SWIFT, bet uh, taip pat būtų gerai gauti ir komisijos bendro pobūdžio mandatą įgaliojimus, kad galėtume kalbėti apie visą policijos informacijos pasikeitimą ir sukurti globalę, globalų požiūrį į šį klausimą ir rasti kompromisą apie duomenų, dėl duomenų apsaugos ir saugumo balanso. Taip galėčiau paaiškinti, kodėl priemėme tokį sprendimą. apgailestauju, kad galbūt e, tai parlamentui sukėlė problemų. Mes to nesiekėme. Mes norėjome išspręsti vienkartinę problemą ir galiausiai parlamentas vis tiek turės progą pasisakyti. Aš uždaviau konkretų klausimą, ar mes turėsime prieigą prie tarybos teisės skyriaus nuomonės, taip ar ne? Existen, existen una serie de normas que regulan el, el acceso a los informes jurídicos de. Prieiga prie tarybos sprendimų reglamentuoja tam tikros taisyklės. Tie sprendimai, kurie jau yra priimti, yra viešai publikuojami ES arba kaip e, tarybos e, pirmininkaujančios valstybės atstovas e, sakė, prieinami tiek, kiek tai yra ratifikuota vienos konvencijoje. Viskas yra daroma pagristai. Ačiū. Labai ačiū. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti Jūs, nes aš manau, kad jūsų darbo tvarkė labai ilga. Visų pirma, dėl, e, norėčiau paklausti dėl Europos apsaugos orderio. Manau, kad tai yra viena iš pačių svarbiausių priemonių ir yra tokių šalių, kurios dar susiduria su problemomis. Kokios tai yra šalis ir su kokiamis problemomis mes susidursime per ateinančias dienas? Kitas klausimas. SWIFT vis dar lieka problema ir kolega, tai, kolegos tai minėjo. Mes žinome, kad dėl to skundžiamasi. Mes klausėme čia kai ką iš esmės. Aš norėčiau papildyti ponios Inetvels klausimą. E, ji minėjo, kad kreipėsi į Europos Teisingumo teismą dėl šio klausimo turinio. Uh, Ir šis klausimas dar neišspręstas. Šis sprendimas įtakos duomenis e, įeinančius į e, jungtinių valstybių duomenų bazę, tačiau jungtinės valstijos savo ruoštų tų duomenų ES nesiūs. Mes kalbame apie duomenų apsaugos klausimą, tačiau taip pat apie galimos rizikos. Uh, e, ES teisės aktams klausimą. Trečias uh, mano klausimas susijęs su Pantanamo E, sulaikytaisiais. Ispanijoje yra e, laikomi keli suimtieji asmenys ir ar yra kokiu nors teisinių sunkumų. Mes e, dabar apie tai kalbamės ir tyrėme situaciją per pastaruosius mėnesius. Mes norėtume, kokios bus procedūros ir ar Ispanija toliau priims sulaikytuosius. Ačiū. Pirmiausia, atsakysiu Jums į klausimą dėl Europos apsaugos orderio. Tai yra savitarpio pripažinimo mechanizmas. Kyla problemų dėl duomenų apsaugos priemonių, kurios egzistuoja valstybiuose narėse. Jos skiriasi priklausomai nuo e, teismo orderių. Civiliniai teismai sprendžia um, būtinio smurto klausimus, galbūt e, kitais atvejais dalyvauja baudžiamieji teismai, o kitais atvejais, panašius atvejus sprendžia administraciniai teismai. E, tad mes norėtume, kad e, viskas kažkiek harmoni, būtų harmonizuota. Tačiau savitarpio pripažinimas padeda mums e, dirbti, susišnekėti ir tai yra pagrindinis sunkumą, su kuriuo susidurėme. 12 valstybių narių mums pritarė ir mes manome, kad mes galėsime sukurti gana naudingą instrumentą Europos piliečiams. Tai e, naudinga ne tik kovojant su terorizmu, bet taip pat ir e, smurtu prieš moteris. Kitas klausimas. E, me, kiek mes konsultavome su ETT dėl SWIFT klausimo. Buvo atliekamas tyriamasis, e, turėtų būti atliekamas tyriamasis darbas, jis turi būti pradėtas dabar ir čia, parlamente. Vienintelis dalykas, kurį mes padarėme, tai prieėmėme e, preliminarų sprendimą, kuris yra laikinas ir juo buvo pratestas anksčiau egzistavęs susitarimas. Čia buvo įvestas, įvestos tik kelios papildomos garantijos, kurių vienintelis tikslas buvo užtikrinti, kad saugumo mechanizmuose nebūtų spragos. Mes e, norėjome sužinoti, kaip e, tai įvertintų teisės ekspertai bei policijos pareigūnai. Mes e, norime, kad būtų sukurti kontrolės mechanizmai ir taip pat mums reikia devinių mėnesių apsvarstymo laikotarpio, kad parlamentas galėtų tai išanalizuoti ir priimti pagristą analitinį sprendimą. Jis būtų geriausias Europos piliečiams. Dėl Guantanamo, e, Guantanamo su, sulaikytųjų asmenų. Aš e, e, žinau, kad kai kurie iš jų yra laikomi pas mus. Šis klausimas visada sprendžiamas dabar taryboje, tačiau detalesnės informacijos apie tai neturiu. Okay. Madame Verjat. Je ne suis pas la coordonnatrice, mais mon, mon, le coordonnateur étant absent, c'est moi. Kadangi koordinatoriaus nėra, tai aš um, jį pavaduosiu. Mm, Panas ministrė, aš noriu taip pat sugrįžti prie Sviftos sutarimo klausimo, nes atsiprašau, bet man atrodo, kad uh, jūs darote taip, kaip ir pirmai um, Švedija pirmininkavusi. Negalite mums sakyti, kad uh, teisė, kad saugumo klausimai turi būti uh, svarbesni už kitus, kai nekalba apie prieigą prie duomenų. Um, tai jau tris mėnesius parlamentas kartoja tą patį reikalavimą. Trys mėnesiai ir Švedija pirmai pirmininkavusi ir dabar Ispanija vis kalba apie vėlavimą, apie tvarkarštį ir taip toliau. Negalima šitaip dirbti. Praeitą savaitę Strasbūrė buvo kalbama apie vertimo problemas. Du mėnesius reikia versti susitarimą. Ne, iš tikrųjų, apie ką čia eina kalba? Iš tikrųjų, Tai yra pirmieji pabandymai įgyvenyti Lisabonos sutartį. Tai tikrai negalima leisti, kad šitaip su parlamentu būtų elgiamasi. Tai nepriimtina. Mes visi esame įsitikinę ir mes visi tikimės ir komisarė Reding ir komisarė Malstrom sakė, kad tikrai negali būti daroma jokių skirtumų ir tikrai uh, negalima uh, saugumo klausimus ir žmogaus teisų gynimo klausimus taip skirtingai traktuoti, o mes laukiame tris mėnesius. Kaip taip gali būti, kai eina kalba apie asmens duomenų apsaugą? Kaip yra, kai taip ignoruojami parlamento sprendimai? Parlamentas priėmė rezoliuciją ir šiandien mes galime konstatuoti tik tai tiek, kad nei vienas iš rezoliucijai akcentuotų momentų nebuvo įgyveninti, jos neatsižvelgta visiškai. Trys mėnesiai mes vis dar laukiame reakcijos dėl to sprendimo. Jūs vis mums sakote tvarkarštis, tvarkarštis, bet aš noriu užduoti konkretų klausimą. Ar jūs duosite mums konkretų teisinį atsakymą, kuris paaiškintų, kodėl yra toks tvarkarštis, kad lapkričio 31 dieną taryba priėmė sprendimą, o negalėjo palaukti gruodžio pirmos dienos. Tikrai labai keista. Ministro. Ačiū, ministrė. Muchas gracias, Madame Berjat, por sus eh, palabras. Ačiū, gerbiama ponia, už jūsų mintis ir už jūsų klausimus. Dėl asmens domino apsaugos ir a, pagrindinių teisų hartijos 8 straipsnio mm, įgyvendinimo. Taip, Tačiau, kai eina kalba apie pagrindinių teisių apsaugą. Reikia nepamiršti, kad negalima rizikuoti mūsų piliečių saugumo užtikrinimu. Ir aišku, kad tie du dalykai turi būti užtikrinami vienu metu. Taigi mes gyvename tokiu laikotarpiu ir reikia tai suprasti. Eina kalba ne vien apie SWIFT, eina kalba apie asmens duomenų apsaugą bendrai, daug plačiau. Reikia visą tai matyti keliaivių duomenų įrašai, pavyzdžiui, keitimasis visokiais asmens duomenimis teisėmis. Aš tikrai sutinku dėl efektyvumo ir proporcingumo, kai eina kalba apie bet kurią priemonę, kai eina kalba apie pagrindinės teises. Ir asmens duomenų apsaugą labai svarbu galvoti, kaip palaikyti ryšius su tam tikromis valstybėmis, su kuriamis reikia keistis duomenimis, kaip kad pavyzdžiui JAV. Priimtas sprendimas tiesiog tam, kad būtų galima būtent užtikrinti tą procesą, kad nebūtų tam tikro įstrigimo, tiesiog, kiek aš žinau, lapkričio 31 diena jokių kitokių alternatyvų nebuvo. Ir buvo siekiama būtent užtikrinti reikiamą pusiausvyrą tarp o, asme, a, pagrindinių teisų apsaugos ir saugumo užtikrinimo reikalavimų, kad nebūtų m, pakengta nei vienai, nei kitai pusiai. Tai Aišku, kad sprendimas tikrai nebuvo kažkoks labai revoliucingas, tiesiog buvo pratestas ankstesnio susitarimo taikymas tam, kad į tą laiką taryba ir parlamentas galėtų susitarti ir rastų priimtiną sprendimą abiem pusėm. Ačiū, ministrė. Aš nematau konservatorių reformistų atstovo. Tai tuomet Dabar pereiname prie antro klausimų raundo. Dabar labai prašysiu visų klausiančių parlamentarų laikytis nustatyto laiko, kad būtų galima užtikrinti daug maž pusiausvyrą tarp visų, kad visi turėtų galimybę užduoti klausimą. Aš prašysiu savo klausimą užduoti per neilgiau kaip vieną minutę o po to ministras galės atsakyti į visus jūsų klausimus kartu. Um, Ponas Vos, ačiū labai. Pone ministrė, jums teko labai sunkus palikimas, tai yra SWIFT susitarimas, juo labiau, kad e, mes jau antrą kartą kaip Europos parlamentas jaučiamės neteisingai traktuojami. Buvo daug kalbėta apie tai. Jei vakarų pasauliui taip svarbu sudaryti šį susitarimą, man iškyla klausimas, kodėl tarp institucinės procedūros vyksta taip diletantiškai. Jūs kalbėjote apie tai, kad šis susitarimas yra globalaus masto. Iškyla klausimas, ar nereikėtų į e, teisės akto prieimimo procedūras įtraukti ir Europos parlamentą. Juo labiau, kad e, globalaus susitarimo galime pasiekti tik tuo met, jei jį rengiant atsižvelgiame į skirtingas kultūras, skirtingus standartus, nes dabar man susidaro toks įspūdis, kad tas globalus aspektas yra tik idėjinėme lygmenyje. Gal galėtumėte paaiškinti? Romero. Un minuto. Romero, vienai minutiai. Señor presidente, sí, efectivamente, uno de los temas cruciales. Ačiū pirmininkė. Vienas iš esminių klausimų, su kuriuo mes susidurėme, yra visi tie procesai susiję su uh, nauju parlamento vaidmeniu. Mes perėjome visiškai naują uh, etapą. Uh, kai įsigaliojo Lisabono sutartis ir dabar parlamentas e, gali suvaidinti tikrai labai svarbu vaidmenį. Noriu padėkoti ministrė už tai, kad jūs atėjote į mūsų posėdį ir kad pristatėte visus tikrai labai didelius svarbius tikslus e, jūsų pirmininkavimui ir jūsų norą bendradarbiauti su mumis. Ir aš noriu pasinaudoti šią progą ir užduoti Jums klausimą. Kokias priemonės galima būtų panaudoti garantuojant asmens duomenų apsaugą. Procesas galbūt prasidėjo nelabai gerai, bet kaip būtų galima užtikrinti, kad jis toliau plėtotųsi gerai. Latvart. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, noriu paklausti, ar ministras panalizuos Europos arešto orderio taikymą. Jis kalbėjo apie procedūrinės teisės, teisę į vertimą raštų ir žodžių. Labai džiaugiuosi dėl to, tačiau aš norėčiau jo paprašyti, panalizuoti, ar kartais kai kurios valstybės narės nepiknaudžiauja Europos arešto orderių. Mm, iš tikrųjų, tai nėra kažkokia žvejybinė ekspedicija, nėra kažkokia tarpinė priemonė. Um, tai yra priemonė, kur yra skirta žmogui atvesdinti uh, į teismą, kad būtų galima vykti persekiojimą, tačiau nėra skirta laikyti žmogų e, be jokio termino kalėjime, be jokios galimybės gauti išleidimą už užstatą ar panašiai. Taigi, kaip bus taikomas tas apkaltinimo e, laikų, kaltinimų pateikimo laikų ir paleidimo e, garantijų tam tikrų, kaip bus jos įgyvendinamos. Ir paskutinis dar dalykas dėl Svifto pana Zapatero yra pasisakęs tuo klausimu, jis sakė, kad laikinas sutarties galiojimas bus nutrauktas, jeigu parlamentas atmes šį sutarimą. Kita vertus, jis sako, kad teisiškai yra neįmanoma nutraukti, nutraukti tokį laikiną sutarimo taikymą. Taigi, man atrodo, kad šie du jo pasisakymai yra visiškai e, prieštaringi. Tai yra, noriu jūs aiškiai paklausti, ar tą laikiną sutarimo taikymą galima nutraukti ar ne. Ačiū. Matau, kad nariai daugiau kelia rankų, tačiau turiu pasakyti, kad dabar jau, kai pradėjome antrą raundą, tai jau daugiau į sąrašą nebegaliu įtraukti pavardžių. Manas Baunas, prašom. Um, minister, Ačiū pirmininkai. Ministrė, jūs kalbėjote apie pagrindinių laisvių apsaugos stiprinimą ir aš noriu paminėti pagrindinių teisių hartiją ir Europos tarybos žmogaus teisų apsaugos konvencija. Pirmąjį AFKO komitete buvo išsakyta būkštavimų dėl m, mm, taip vadinamo opt-out, kurį taiko trys valstybės, ypač Lisabono sutričiai įsigaliojus, e, kai kurios pasirinko netaikyti pagrindinių teisų hartijos. Taigi noriu paklausti dabar dėl to, kad ES ketina kolektyviai pasirašyti prisijungti prie Europos tarybos žmogaus teisų konvencijos. Tos trys valstybės, kurios taiko opt-out, out nuostatą gali panaudoti um, Strasbūro um, teismo galimybėmis ir uh, tuo, kad nėra prisijungta, tuo prisijungimo prie konvencijos, kad tos valstybės atsisakytų savo opt-out. Man atrodo, aš labai sudėtingai uždaviau klausimą, bet tikiuosi, kad supratote jį. Kinga gal. Egyrészt örvendek, eh, miniszter úr, hogy a trió Aš irgi norėčiau užduoti klausimą dėl pagrindinių teisių. Labai džiaugiuosi, kad pirmininkaujančių valstybių trejetas daug dirbo, kad e, parengtų programą, kuri bus įgyvendinama dabar, įsigaliojus Lisabono sutarčiai. Ir šis pirmininkaujančių šalių trejetas ir ypač pirmininkaujantį Ispaniją suvaidins labai svarbu vaidmenį įgyvendinant pagrindinių teisių hartiją. Ypač dėl etninių mažumų tai svarbu ir aš norėčiau užduoti Jums klausimą būtent dėl to. Greitai prasidės darbas ekspertų lygmenių dėl šių nuostų įgyvendinimų etnių mažumų atžvilgių. Ką Ispanija ketina nuveikti šio klausimu? Eh, ministern snuddade vid frågan om människohandel. Ministre, Jūs kalbėjote apie prekybą žmonėmis, jūs sakėte, kad reikia um, baudžiamosios teisės pakeitimų, tačiau kai eina kalba apie šį baisų nusikaltimą, šio laikinę vergovę, mes turime imtis ir prevencinių priemonių, kad būtų galima kovoti su šio baisų nusikaltimu. Taigi noriu paklausti, ką pirmininkaujantis šalis darys su šioje srityje, ką ES gali padaryti, kad būtų galima um, užkardyti tokius nusikaltimus. Ar pirmininkaujantį valstybę yra pasirengusi dirbti su valstybėmis narėmis? šalis, kad jos pakoreguotų savo e, teisės aktus, kad būtų galima sumažinti paklausą tokia, tokio e, nusikaltimo rezultatams, kad būtų mažiau priekybos e, žmonėmis. Ar buvo bandymų kažką padaryti tuo klausimu, tačiau švediai nepavyko susitarti taryboje praeitais metais. Ar pirmininkaudama Ispanija bandys kažką nuveikti šio klausimu? Ačiū. Ja, vielen Dank. Äh, ich habe nur eine Albert. Anmerkung. Ačiū labai. Norėčiau paklausti vieną dalyką. Dėl SWIFT. Jei teisingai supratau, tai nuo 2010 metų į JAV nebebus perdodami jokie keliaivių duomenų įrašai. Tai reiškia, kad nuo šių metų sausio pirmos dienos bus e, duomenų perdavimo spraga. Uh, Įdomu, kodėl tas duomenų perdavimo nutraukimas vyks tik keletą dienų. Man atrodo, reikėtų apskritai neteikti jokių duomenų tol, kol parlamentas nepritarė susitarimui. ES lygmenyje ne vienas nacionalinis parlamentas nesuteikė ES institucijoms galių pažeisti jų teisės aktus. Bent jau Vokietijoje yra užtikrinamos visos pagrindinės žmogaus teisės ir tų teisų laikymasi garantuoja ir konstitucinis teismas. Būtent dėl to manau, kad tą tarpinį susitarimą reikėtų atmesti. Ačiū labai. Lakolina. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Aš labai atidžiai sekiau diskusijas dėl ES svetainės, elektroninės teisės saugos sistemų. Manau, kad jei tos idėjos būtų įgyvendintos, tai pasistumėtume gerokai į priekį. Pone ministrė, jūs keletą kartų kalbėjote apie bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis. Aš e, žinau, kad e, gegužės 10-11 dieną vyks labai svarbus susitikimas Tolede. Noriu paklausti, ar ir šiame susitikime bus kalbama apie bendradarbiavimą. Galbūt tai būtų proga sukurti strategiją skirtą bendradarbiavimui su trečiosiamis šalimis. Galbūt būtų galima iškelti ir migracijos klausimą. Galbūt imigrantus galėtume žvelgti kaip į naujus išteklius ES darbo rinkai. Ačiū labai, ponia Barcelina. Grazie, signor Presidente. Ačiū labai, ponia pirmininkė. Norėčiau atkreipti pono ministro dėmesį į organizuoto nusikalstamumo klausimą mafija yra savotiška nusikalst nusikalstamumo apraiška. Tai ne visiškai organizuotas nusikalstamumas, tai yra um, specifinė nusikaltelių grupė. Norėčiau paklausti, ar Ispanija ketina e, ES lygmenių suvienodinti paimtų kontrabandinių prekių panaudojimą reglamentuojančius teisės aktus. Kita tema. Įrodymų rinkimas. Manau, kad čia svarbu akcentuoti ne tik teisės saugos klausimus, bet apskritai piliečių gyvenimo kokybę. Sipel. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Mes jau keletą savaičių kalbame apie labai sudėtingą piliečių laisvių ir saugumo dilemą. Kiekvieną kartą, kai mes kvestionuojame piliečių teisės ir kai jas paukojame saugumo labai, labai elgiamės neteisingai. Prieš savaitę mes, mums tiesiog griežtai buvo sakoma, jūs turite pritarti šiam susitarimui, nes priešingų atveju padidės e, teroristinių išpolių tikimybė. Aš manau, kad mes neprivalome pritarti šiam susitarimui. Parlamentas iki šiol negavo jokios informacijos apie SWIFT susitarimo naudą. Jau aštuonerius metus yra naudojamas SWIFT susitarimo nuostatomis. Daugelis ekspertų sako, kad SWIFT susitarimas pasiteisino, tačiau dabar yra pats geriausias laikas ir turime pradėti vertinti šio susitarimo veikimo galimybės. Priešingų atveju mes tikrai jam nepritarsime. Ačiū labai, ponas De Jong. Ik, ik, um, Ačiū labai, ponia pirmininkė. Aš pritariu kolegų išsakytams mintims apie SWIFT. Aš sutinku, kad e, kartais aiškių atsakymų ir nesulauksime, bet tikiuosi, kad kažkada į mūsų klausimus bus atsakyta. Kalbant apie ES teisės saugos sistemą, ji paremta abipusių liudininkų parodymų pripažinimu. Tačiau mes kol kas nuveikėme per mažai įrodymų pripažinimo srityje. Niderlanduose daug diskutuojama šią temą. Ar jūs pritarėte tam, kad turėtume kalbėti ne tik apie valstybės stebėseną. Reikėtų stebėti tiek baudžiamojo proceso procedūras, tiek ir kitas teisinės procedūras. Ačiū labai, ponas Bargecijo, vieną minutę. Ačiū labai, ponia pirmininkė. Prezidentas Sarkozy neseniai prit pristatė Prancūzijos poziciją dėl vidaus migracijos. Noriu paklausti, esama tos e, neformalios migracijos visose ES valstybėse narėse. Įdomu sužinoti, kaip pirmininkaujantį Ispaniją vertina šį reiškinį. Ar jūs nemanote, kad reikėtų sukurti europinę strategiją kovojant su šiuo reiškiniu? Ačiū labai. Dabar žodis ponui ministrui, kuris atsakys į jūsų klausimus. Gracias, Ačiū labai, ponė pirmininkė, ponios ir ponai, ačiū labai Pabandysiu kai kuriuos klausimus sujungti. Tiesa, uždavėte ir visiškai naujų klausimų. Pabandysiu į visas jūsų išsakytas mintis sureaguoti. Pirmiausia, klausimai susiję su SWIFT susitarimu. Pabandysiu kalbėti kaip galėdamas aiškiau. Taryba materialinę prasme neprieėmė sprendimo dėl SWIFT susitarimo taryba neprieėmė sprendimo dėl Europos piliečių laisvių, dėl duomenų apsaugos, dėl saugumo politikos. Dėl šių klausimų jokio sprendimo taryba neprieėmė. Tokį sprendimą turi priimti parlamentas. Taryba dabar atsidūrusi keitimosi procese. taryba tiesiog pratėsi tai, kas jau buvo. Įvyko restruktūrizacija administracijoje ir tai, ką mes seniau gaudavome tiesiogiai iš JAV administracijos ar JAV įstaigų, dabar negalime gauti tiesiogiai. Įsiterpia įvairios priežiūros institucijos. Todėl turiu pasakyti, kad dėl paties dalyko taryba nepriėmė jokio sprendimo. Mes niekada neketinome slėpti kokios nors informacijos nuo parlamento. Lisabono sutartis labai aiškiai numato teisėjo koros e, procedūras. Tačiau lapkričio 30 dieną baigėsi teisinio pagrindo galiojimas, todėl mes turėjome pratesti jau galiojantį teisės aktą. Mes nesukūrėme jokių naujovių, tiesiog vadovavomės tarptautinės teisės normomis ir mes tiesiog negalėjome nukelti susitarimo pratesimo datos, nes tai būtų vienašališkas sprendimas. Sutinku, kad tik parlamentas gali priimti sprendimą dėl susitarimo keitimo, tačiau aš, kaip teisingumo ministras, galiu pasakyti, kad man duomenų apsauga ir piliečių teisų apsauga yra labai svarbi. Aš visą laiką akcentuoju Europos pagrindinių teisių hartijos aštuntojo straipsnio nuostatas. Mes dar turime laiko išklausyti ekspertus. Galime ieškoti teisinės alternatyvos, spręsdami šį labai sudėtingą teisinį klausimą. Mes tiesiog norėjome išlaikyti tą teisinį statusą, kuris buvo. Nenorėtume, kad nutrūktų keitimasis informacija. Todėl numatėme susitarimo pratesimą, o būtent parlamentas turės priimti galutinį sprendimą dėl susitarimo galiojimo. Noriu pasakyti, kad sukurtos aukšto lygio darbo grupės tarp JAV ir ES ir e, šios darbo grupės teiks ataskaitas mums, o mes jas perduosime jums. Aš žinau, kad e, Europos parlamentas atsakingas už duomenų apsaugą, tačiau mes jau konsultavomės su ekspertais ir ekspertai mums pasakė, apie kuriuos klausimus reikia diskutuoti. Mes visada atsižvelgiame į techninės pastabas ir atsižvelgiame ir į tai, kad tokios priemonės kaip SWIFT susitarimas yra itin svarbios kovojant prieš terorizmą. Buvo užduotas klausimas dėl e, Europos apsaugos orderio ir dėl orderio veikimo praktikoje. Prieš kurį laiką komisija pateikė savo vertinimo ataskaitą, kuri mus e, visus labai nuramino. Tiesa, kartais esame nereikalingo perdėjimo praktikoje. Kartais e, šiuo teisiniu instrumentu praktikoje galima ir neteisingai naudotis, tačiau turime skirti ir gerąsią šios teisinės priemonės savybės. Analizė parodė, kad e, šis instrumentas veikia gerai. Aišku, visada galime tobulėti, ir taryba kaip tik kuria geresnius pasiūlymus. Naudodamasis progą, galbūt neatsakinėsiu visiems iš eilės, atleiskite man, tačiau dabar būtent norėčiau tarti keletą žodžių apie teisinės valstybės principo stebėseną ir vertinimą savai mes suprantama savo piliečiams turime užtikrinti jų teisės, turime užtikrinti, kad teisinės valstybės principo būtų laikomasi. Tačiau, aišku, pirmiausia, turime susitarti, ką mums reiškia teisinė valstybė. Teisinė valstybė tai yra principų rinkinys, kuriuos turime gerbti. Turime žinoti ne tik, kokie teisės aktai taikomi skirtingose valstybėse narėse. Turime atsižvelgti ir į papročių teisę, turime konkrečiai pažiūrėti, kaip dirba skirtingų valstybių narių teisės saugos institucijos. Turėtume žiūrėti, kaip įvairūs teisės aktai yra taikomi. Ispanijai itin svarbus šis klausimas. Dėl Europos pagrindinių teisių hartijos ir Europos Sąjungos e, prisijungimo prie šios hartijos. Pirmiausia, reikia atsakyti į keletą techninių klausimų. Turime išnagrinėti, kokiu sprendimu esame, turime numatyti pačią procedūrą, iškyla ir tokie klausimai, kas e, prižiūrės, e, kaip laikomasi pagrindinių teisių, ar bus atsakingas Strasbūro teismas, ar Luksemburgo teismas. Iškyla ir kiti techniniai klausimai, kurie buvo užduoti šiandien salėje. Tačiau mes galvojame, kad ypatingai svarbu, kad ES kuo greičiau prisijungtų prie šios hartijos ratifikavimo. Lisabono sutartis numato ir pereinamuosius laikotarpis, tačiau aš esu visiškai įsitikinęs, kad galime rasti reikiamus sprendimus. Buvo užduotas ir kitas klausimas Dėl Romos sutarties pasirašymo. Mes norime, kad ji būtų pasirašyta kuo greičiau, norime, kad komisijai būtų suteiktas darybų mandatas, kad Europa kuo greičiau prisijungtų prie Romos konvencijos, nes manome, kad ši konvencija pasitarnaus tiek ES, tiek ES piliečiams. Buvo kalbama apie nediskriminavimo išlygą turint omenyje tokį specifinį kontekstą kaip civilinė teisena. Mums šis klausimas yra itin svarbus. Vienodas asmenų traktavimas turi būti užtikrinamas visur, išvengiant bet kokių tradicinių um, kliūčių, tokių kaip pavyzdžiui santoka ir taip toliau. Uh, Visiems ES piliečiams turime užtikrinti lygybę. Prekyba žmonėmis. Tai yra labai svarbi tema. Mes labai aktyviai dirbame rengdami šį dokumentą, dar pirmininkaujant Švedijai. Komisijos paprašėme, kad ji, kaip galėdama greičiau, pateiktų savo pasiūlymą, negali vykti joks blokavimas, taryba yra vieninga šiuo klausimu ir todėl labai svarbu, kad Europa ir toliau pirmautų šioje srityje. Europa turi kovoti prieš prekybą žmonėmis. Relativas básicamente con inmigración. Taip pat buvo iškelti klausimai susiję su imigracija. Šiuo klausimu e, norėčiau pasakyti, kad mūsų tarybos imigracijos ministrai sprendžia šį klausimą ir Ispanija, kaip ir kitos septynios Europos valstybės, labai nori daugiau bendradarbiavimo šios ir ties politikoje norime tinkamų pasienio nuostatų, nuostatų dėl tinkamos Europos imigracijos erdvės sukūrimo ir mes per visą savo pirmininkavimą deriname veiksmus, kuriuos vykdo įvairios institucijos ir kuriame teisės aktus, kurie šiam parlamentui bus atsiusti svarstymui. Taip pat aktualus klausimas yra viduržėmio jūros regionas. Tai atlieka labai svarbu vaidmenį bendradarbiaujant šioms šio regiono valstybėms su Šiaurės Afrikos šalimis. Tai yra ir teisminio bendradarbiavimo klausimas. Terorizmas yra dar viena aktuali tema paprastai kalbėdami apie jį, mes turime galvoje vieną iš svarbiausių rimtų e, aspektų, tai yra organizuotą nusikalstamumą. Organizuoti nusikaltėliai turi labai rimtų, galingų priemonių savo veiklai vykdyti. Mes kalbame apie turto šaldymą, reštavimą. Taip pat darbas su liudininkais yra aktualus aspektas. Kai kalbame apie organizuotą nusikalstamumą, neišvengiamai kalbame apie narkotikų prekybą, o tai labai aktuali problema į kai kuriuose valstybėse narėse. Liudininkų apsaugos orderis buvo įvestas e, dėl liudininko apsaugos programos. Mes konsultuojamės su valstybėmis narėmis ir taryboje sprendžiant šį klausimą e, nusprendėme, kad geriau šį instrumentą sukurti liudininkams, kad e, komisija turėtų galimybę kurti pasiūlymą, kuris būtų pritaikytas apskritai visa, visiems liudininkams nebūtų atskirtas tik šis instrumentas, kuris dabar yra taryboje. Dėl turto arešto. Neseniai buvo priimta Europos direktyva dėl turto perskirstimo, to turto, kuris buvo konfiskuotas. Tačiau mums reikia galingesnio instrumento Europos Sąjungoje šiam klausimui spręsti. Apgailestauju, jei neatsakiau į visus klausimus ar neišsamei atsakiau. Norėčiau padėkoti už jūsų indėlį ir lauksiu jūsų kritikos. Jūs galite siūsti mums įspėjimus, mes į juos atsižvelgsime, mes tikrai dirbame su parlamentu ir mūsų atskaitos taškas yra visada kad e, galutinis, galutinė instancija e, mūsų darbe yra šis komitetas. Ačiū. Labai dėkoju, ši diskusija buvo įdomi ir intensyvi bei produktyvi. Norime padėkoti visiems, kurie pasisakė. Ir dabar norėčiau palinkėti teisingumo ministrui sėkmės siekiant numatytų tikslų. Mūsų darbo atvarkėje yra dar kitų svarbių klausimų. Mes kalbėsime su ponu Dekirkov ir Giovanni Butekov apie Europos duomenų apsaugos orderį. Tačiau prieš pereinant prie šios posėdžio dalies norime paploti ministrui.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 As we said, we're about to restart. Resume. Taigi tęsėme mūsų posėdį ir prieš perinant prie kito darbo tokias klausimo, pirmininkė, norėčiau paskelbti politinių frakcijų koordinatorių patvirtinimą. Šiame, šioje salėje vyko uh, Vakar vakare vyko koordinatorių posėdis ir buvo priimtas sprendimas e, paskirti šiuos pranešėjus. Pone Heniš Plašart, kaip SWIFT e, dokumentų paketo pranešėja, pone Intveld e, bus pranešėja apie Junktinių valstijų ir Australijos e, pasikeitimas su Junktinėmis valstijomis ir Australija PNR duomenimis. E, ir taip pat e, ponia Romero bus atsakinga už Europos arešto orderio dokumentą. Dabar kalbėsime apie 11 klausimą, apie Europos arešto orderį, e, apsaugos orderį. Pone pirmininkė, norėčiau e, dėl tvarkos pasisakyti. Kalbant apie SWIFT, norėčiau patvirtinti, kad mūsų komitetas pasitikslinti, ar mūsų komitetas kreipėsi į teisės tarnybas dėl šio susitarimo teksto. Galbūt pati pranešėja, kurią aš norėčiau pasveikinti, galėtų tai pakomentuoti. Šios savaitės pradžioje aš teiravausi, ar mes e, kreipiamės dėl konsultacijos apie šio susitarimo turinį ir norėčiau paklausti, ar tai buvo padaryta ir ar šiam komitetui kokiom, kokiom nors priemonėm vadovaus ekspertai, padės ekspertai, kad e, mūsų pozicijos būtų suderintos. Taip, mes e, pasižymėjome šitą pasiūlymą, to dar nebuvo padaryta ir mes kreipsime į teisės skyrių, paprašysime jų nuomonės ir taip pat parašysime DPS. Taip pat prašysime jų konsultacijos. Pone Eniš Pesat. Na, terminas yra penktadienis. Taip. Tai bus padaryta kiek įmanoma greičiau. Taigi, dabar periname prie 11 klausimo nagrinėjimo. Europos apsaugos orderis. Kalbama apie e, aukų apsaugą, tai yra būdžiamosios politikos prioritetas. Ir e, nusikaltimų aukos turi e, teisę į žalos atlyginimą ir e, į tai, kad pažeidėjas būtų nubaustas. Tai yra tik iniciatyvos pristatymas. Mes e, vakar pranešėme apie tvarkos pasikeitimą. Mes norime tik pranešti apie tai, kad šis klausimas yra įtraukiamas į darbo tvarkę šį rytą. Taigi noriu pasakyti, kad 12 valstybių narių pateikė iniciatyvą dėl direktyvos dėl Europos apsaugos orderio. Šios iniciatyvos tikslas yra ne, nu, sukurti tinkamus mechanizmus, kurie padėtų užkirsti kelią, e, pakartoti tą patį ar kitokį nusikaltimą, e, galbūt netgi rimtesnį, e, kad to negalėtų padaryti tas pats pažeidėjas prieš tą pačią auką. Ir dėja statistika parodė, kad tai atsitinka dažnai, ypač kai kalbama apie e, nusikaltimus prieš moteris, priekybą, priekybos žmonėmis nusikaltimus ir kai kalbame apie mažamečių seksualinę prievartą. Ir aukų apsauga turėtų būti taikoma visoje visoje Europos Sąjungoje, e, kur tik tai auka nuspręstų persikelti. Ir dabar norėčiau suteikti žodį ponam, ponui Juan Jose Molinos Kobo, e, Ispanijos pirmininkaujančios valstybės atstovui, kuris e, dalyvaus kūrenčią iniciatyvą ir toliau ponui Levent Altan, kuris pristatys Europos komisijos poziciją apie šią iniciatyvą. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías placer para mí poderlo. Labadiena, ačiū pirmininkė. El micrófono, por favor, eso es. Sí, eh, gracias, señor presidente. Eh, bueno. Ačiū pirmininkė. Labadiena, gerbimi parlamentarai. Norėčiau trumpai pristatyti Europos apsaugos orderį valstybių narių pozicija, tai yra 12 valstybių narių iniciatyva. Buvo e, derinami šie klausimai su komisija ir buvo pradėtos diskusijos šiuo klausimu. Komisija labai aktyviai dalyvauja šiame darbe, todėl Noriu padėkoti jai už tikrai didelės įdėtas pastangas. Aš manau, kad mes dabar galėsime smarkiai pasistumėti į priekį, ypač kai ir naujas pranešėjas yra paskirtas. Kodėl Ispanija siūlo šią iniciatyvą? Todėl, kad yra siekiama užpildyti Europos teisėje, e, teisinę sistemą esančią spragą. Uh, Pavyzdžiui, jeigu asmuo mm, persikelia gyventi į kitą valstybę narę, taip pat ir nuostos dėl teistumo, dėl, taip pat gali būti perkeliamos į kitą tą šalį. Tai ypač, kai eina kalba apie alternatyvę bausmę, laisvės atėmimo, bausmę, laisvės atėmimo bausmiai. 2008-2009 metais buvo iniciatyvų dėl um, alternatyvių bausmių. Ir reikia kalbėti apie tai, kad ir nus, nukentėjusysis nuo um, nusikaltimo taip pat gali persikelti į kitą valstybę narę, tačiau jam taikoma apsauga jau nebes seka paskui tą asmenį nėra perkeliama į tą kitą valstybę narę. Ir tai yra tikrai didelė spraga, kadangi judėjimo laisvė yra viena iš keturių pagrindinių laisvių, kurios įtvirtintos yra ES teigimo sutartyje. Taigi asmens teisė į apsaugą iš esmės pranyksta asmeniui persikėlus į kitą valstybę narę. Šią iniciatyvą siekiama užtikrinti tokią apsaugą, kad ji persikeltų ir į kitą valstybę narę. Deja, kuomet eina kalba apie lyčių pagrindų vykdytą smurtą, mes turime labai mažai informacijos. Uh, ypač apie nukentėjusiuosius nuo tokių nusikaltimų. Ir ypatingai dėl to, kad kriterijai dažnai yra skirtingi skirtingose valstybėse narėse. Ispanija norėtų suvienodinti tuos informacijos rinkimo kriterijus, kad statistika būtų patikima ir suvienodinta. Šiuo metu mes to neturime. Pirmininkaudama Ispanija stengsis uh, užtikrinti, kad um, būtų renkama tokia vienoda informacija iš visų valstybių narių. 18 valstybių narių jau sureagavo į šią iniciatyvą. Poveikio įvertinime mes tengiamės panalizuoti situaciją 2008 metais. 73 tūkstančiai um, nutarčių orderių buvo um, surinkta iš valstybių narių, 61 procentas. Ypač kai nekalba apie smurtą prieš moteris. Čia e, skaičiai yra dar baisesni. Jeigu pažiūrėsite į WAIF interneto svetainę 2008 metų ataskaitoje analizuojamas smurtas prieš moteris ir čia matome, kad daugiau kaip 148 tūkstančiai bylų yra dėl, um, dėl smurto paremto limčių, lyčių pagrindų. Ir tik tai 15 valstybių narių sugebėjo pateikti reikiamą statistiką. Uh, Taigi, tik vienas procentas nukentėjusių nuo tokių nusikaltimų persikelia gyventi į kitą valstybę narę. Vis tik tai mes galvojame, kad tokia priemonė yra labai reikalinga. Tai yra tokia logika paremta ši iniciatyva ir mes labai tikimės, kad um, su valstybių narių parama ir Europos parlamento palaikymu mes rasime reikiamus techninius sprendimus, kurie leis mums užtikrinti apsaugą ir tokiais atvejais. Noriu pabrėžti, kad lyčių pagrindų vykdomas smurtas yra, e, aišku, šio, šios iniciatyvos esmė, tačiau, aišku, mes kalbėtume apie bet kokio tipo smurtą ir, ir bet kokio tipo nusikaltimus. Aišku, pagrindas yra būtent e, lyčių pagrindų parimtas smurtas. European Commission Europos komisijos vardu, ponas Ogar. Kokie, jūs galėsite pristatyti um, komisijos poziciją šio klausimu. Ačiū labai ir jums leidus toliau kalbėsiu anglų kalbą. Kalbėsiu trumpai. Komisija visiškai remia pirmininkaujančios Ispanijos pasiūlymą iniciatyvos tikslai apsaugoti aukas nukentėjusias nuo smurto lyties pagrindų. Mes numatėme darbo atvarkės grafiką, tikimės, kad ši teisės aktas bus priimtas šiais metais. Komisija turi parengusi du teisės aktus dėl aukų padėties 2001 metų teisės aktas ir 2004 metais parengta direktyva dėl um, žalos kompensavimo aukoms. Praėjusiais metais komisija pateikė savo ataskaitas ir abiejose pabrėžė, kad reikia nuveikti daug daugiau. Dėl um, aukų apsaugos paskutiniuose komisijos narių klausimuose sausio mėnesį buvo pateikti e, sprendimai ir ponė Reding. Mes glaudžiai bendradarbiausime su pirmininkaujančia Ispanija šiuo klausimu. Komisija rengiasi atlikti tyrimą kuriame bus pristatytas poveikio vertinimas, tai bus dokumentų paketas, tai bus e, bendras teisės aktas, kuriame bus numatytos ir praktinės priemonės. Greičiausia, tas dokumentas bus pateiktas dar šiais metais. Tikiuosi glaudos bendradarbiavimu su pirmininkaujančia Ispanija. Ačiū labai. Matau, kad jau yra iškeltų rankų, tačiau debatai vyks po kurio laiko, o dabar aš noriu pereiti prie kito darbo atvarkės punkto. Mes dar nepaskyrėme pranešėjo. Pone Lopes galbūt galės pateikti savo pasiūlymus kito mūsų posėdžio metu ir tuomet galėsime plačiau padiskutuoti šią temą, kuri be abejo yra labai svarbi pirmininkaujančiai Ispanijai ir yra vienas prioritetų. O dabar pereikime prie kito darbo atvarkės punkto, tai yra Devintasis darbo atvarkės punktas - naujovės antiteroristinėje politikoje, kūno skaitytuvai, Detroito sky, skrydis. E, šis klausimas yra labai svarbus mums visiems. O dabar pirmiausia, išklais, išklausykime ES antiterorizmo koordinatorių e, Gilį Dekerhovą. O tada suteiksime žodį Europos domenų apsaugos na, atsiprašau, Giovanni Butarelliui, kuris yra Europos domino apsaugos priežiūros pareigūno atstovas. E, pone De Kerchovai, jums žodis. Um. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Aš kalbėsiu tiesiai šviesiai, nes žinau, kad laikas mus visus spaudžia. Uh, Turiu pasakyti, kad Detroito incidentas yra įdomus e, dėl skirtingų priežasčių. Pirmiausia, civilinė aviacija visada buvo ir liks teroristų tikslu. Tik po to eina jūrų ir kelių transportas. Antra, Šis atvejis parodė, kaip svarbu keistis informacija ir duomenimis. Tik tokiu būdu bus galima išanalizuoti iš įvairių šaltinių surenkamus duomenis iš žvalgybos um, tarnybų, viza, vizų informacinės sistemos sistemų. sistemų Aš daug skaičiau šį rytą apie SWIFT susitarimą, apie keleivių duomenų įrašų sistemas. Ir jei jūs paskaitytumėte Džono Benono, JAV prezidento patarėjo ataskaitą, tai suprastumėte, kad um, šis atvejis įvyko tik todėl, kad nebuvo tinkamai išanalizuota turima informacija. Kitas svarbus dalykas yra Al-Qaidos padalinių veikimas skirtingose pasaulio vietose. Jie yra išsidėstę visame pasaulyje ir todėl geba surenkti atakas praktiškai visose pasaulio vietose. Tokios naujos tendencijos. Pavyzdžiui, Somalija buvo, atvaršau, vienas somalietis bandė nužudyti Detroitą um, autorių, Olandų karikatūrų autorių. Tai parodo, kokie aktyvūs teroristai gali būti. Galbūt siekiant kovoti su šio reiškiniu, reikėtų įvesti vizas tiems piliečiams. Aš analizavau, išanalizavau ir kitas 4-5 ataskaitas ir pastebėjau, kad radikalėjimo reiškiniai intensyvėja. Minėtas asmuo buvo gerai išsilavinęs, tačiau jis suradikalėjo, būdamas keliose pasaulio vietose. Kodėl taip įvyko? Su sekretoriumi Napolitano praėjusią savaitę kalbėjome apie radikalizaciją radikalizėjimo reiškinį. Kalbant apie Somalio atstovus, tai yra ta erdvė, kur galėtume plėtoti glaudesnį bendradarbiavimą. Jūs iš mano ataskaitos turbūt suprasite, kad reikėtų sutelkti ES jėgas ir bendradarbiauti su tokiu tokiomis valstybėmis kaip Jemenas arba um, subsaharos regiono, re, regionu. Nes priešingų atveju teroristai visada ras rojaus valstybės, kuriuose galės plėtoti savo veiklą. Praėjusią savaitę Tolede vykusiame susitikime aš taip pat kalbėjau apie šias temas. Svarbiausia pabrėžti aviacinį saugumą. Manau, kad visi pritarsite, kad aviacijos saugumas nereiškia vien įvairių įrenginių įdėgymą oro uostuose. Reikia akcentuoti tinkamą duomenų rinkimą, keleivių duomenų įrašų sistema yra tinkama priemonė, reikia nagrinėti žvalgybos tarnybų informaciją, policijos teikiamą informaciją, pavyzdžiui, apie pavoktus pasus. Reikia analizuoti vizų sistemų pateikiamą informaciją apie tai, kokiems piliečiams buvo atsisakyta išduoti vizą. Reikia registruoti tuos žmonės, kurie išvyksta ir atvyksta iš šalies. Taip pat turiu pasakyti, kad e, vidutinės trukmės perspektyvoje turime parengti ir vadinamą įstebėsenos sąrašą. Tačiau tam reikia teisiškai saistomų teisės aktų, kuriuose būtų įtvirtintas teisinis režimas kalbant apie duomenų apsaugą ir keitimąsi informaciją, tai jau dabar galime pasakyti, kad pavyzdžiui, teisinės kompensacijos yra galimos tik kai kuriais specifiniais atvejais. Keitimasis informacija reiškia ir keitimasi biometriniais duomenimis ir turime užtikrinti, kad kuo daugiau šalių tame, toje sistemoje dalyvautų, tačiau jie toje sistemoje dalyvaus ir korumpuotos valstybės. Tuomet bus piknaudžiaujama šią sistemą. Aš žinau, kad parlamentui šis klausimas yra labai svarbus. Todėl aš norėčiau pakalbėti ir apie sul... apie sulaikymo mm, procedūras oro uostuose. Daug milijardų skiriama saugumui didinti oro uostuose. Daugiau nei 200 milijonų eurų buvo skirta tyrimams šioje srityje. Ir pagaliau kūnų skaitytuvai. Svarbu, kad jie būtų įdėkti kaip galima greičiau. Šiuo metu valstybės narės e, dar tikrina šių skaitytuvų taikymą. Manau, kad ES lygmenių būtų svarbu, kad komisija pateiktų savo pranešimą, o jūs savo rezoliucijoje teisėtai reikalavote. Aš sutinku, kad e, kūno skaitytuvai tai yra naujos kartos skaitytuvai. Jie turėtų būti nekenksmingi sveikatai ir tikrai turėtų būti veiksmingi turėtų atpažinti um, galimas grėsmes. Dėl duomenų apsaugos. Jūs tikriausia prisiminsite, kad mes vertinome susitarimus 27 valstybėse narėse, e, vertinome jų galimybes įsteigti sulaikymo centrus ir tik 12 iš 15 valstybių narių e, pasirodė galinčios įsteigti tokius centrus. Reikia atlikti ekspertizę, kuri yra labai svarbi. Pirmininkaujanti Ispanija praėjusią savaitę surengė susitikimą Madrite ir pasirodė, jog 12 iš 15 šalių turi informacijos rinkimo centrus. Australijos, Kanados atstovai, JAV atstovai taip pat dalyvavo šiame susitikime Madride. Mes turime bendradarbiauti, turime mokyti savo ekspertus radikalizmo apraiškų suintensyvėjimą. Sutinku, kad šioje srityje turime nuveikti daug daugiau. Jei panalizuotumėte mano ataskaitas pateiktas lapkričio ir gruodžio mėnesį, pamatysite, kad aš skiriau daug dėmesio šiam klausimui. Kelionės. Pastebėme, kad vis daugiau europiečių ir amerikiečių keliauja į konfliktų regionus, tokius kaip Afganistanas, Mauritanija, Somalis ir ten lankosi įvairiuose mokymos, mokymo centruose. Galbūt jie nori tapti džihado atstovais. Ir pagaliau keitimasis informacija su trečiosiomis šalimis. Kartu su komisija mes tengiamės um, sutelkti esamus fondus tiek valstybėse narėse, tiek ES, kad galėtume tinkamai išspręsti problemą kovojant su terorizmu. Manau, kad radikalizmo apraiškų stiprėjimas ir kelia didelę grėsmę. Jemeno pavyzdys rodo, jog turime kovos su terorizmu problemą spręsti kaip galima greičiau. Turime sustiprinti policijos pareigūnų mokymą, turime patobulinti žvalgybų tarnybų darbą. Jemenas demografiniu požiūriu yra sparčiausia auganti valstybė ir jame yra tūkstančių tūkstančiai jaunų žmonių, kurie gali tapti radikalais. Nenorėdamas pernelik išsiplėsti ir apibendrindamas galiu pasakyti, kad aš kaip antiterorizmo koordinatorius norėčiau, kad komisija ir taryba kuo greičiau pradėtų diskusijas ir priimtų sprendimą po to, kai parlamentas surenks debatus, e, kalbant apie keliaivių duomenų įrašų sistemą, tolede buvo šis pasiūlymas sulaukė didelės paramos, diskusijos vyks ir toliau. Taip pat e, turiu pasakyti, kad kaip galima greičiau turėtume pasirašyti susitarimą su JAV dėl duomenų apsaugos. Turėtume glaudžiau bendradarbiauti su amerikiečiais dėl kelionių, dėl radikalų verbavimo. Turime suintensyvinti pagalbą trečiosiams šalims ir sustiprinti aviacinį saugumą. Taken... Dėkoju. Mes matome, kad keli parlamentarai nori pasisakyti, užduoti klausimus, tad aš pasiūlyčiau štai kaip padaryti, kad mes e, padalintume šitą diskusiją apie e, strate... antiteroristinės politikos strategiją. Pirmiausia, mes e, Išklausysime klausimus ponui Dekachov ir po to ponui Butarelį. Taigi, dabar e, jau baigiu, e, uždarau sąrašą, kalbėtojų sąrašą ir paprašysiu, kad e, neviršytumėte vienos minutės kalbėjimo laiko. Dėl procedūros norėčiau pasakyti. Manau, kad viena minutė tai yra tikrai nepakankama. Kova su terorizmu yra uh, iš tiesų strate, strategijos apžvalga ir kiekviena šalis dabar gali kalbėti tik vieną minutę. Viena minutė iš tikrųjų yra per trumpai. Taip, bet tai nėra paskutinis klausimas ir mes klausysime du uh, kalbėtojus, tai ker, ponė Kerhov ir ponė Butarelį. Ir dar turime kelis klausimus darbo atvarkėje. Na, gerai, dvi minutės, bet uh, jeigu viršysime dvi minutės, tai viskas išlys mums iš rankų. Ir aš, kaip pirmininkas, privalau išlaikyti tvarką, kad galėtume uh, išklausyti kiek įmanoma daugiau klausimų. Taigi, pirmiausia, klausimai, klausimą užduos ponas Bursutil. Aš taip pat dėl procedūros norėčiau pasakyti. Galbūt galima būtų šiuo atveju išklausyti atsakymus ir pono Kerhove, ir pono Butarelį. Nes tiesiog tokiu atveju galima būtų E, platesnį vaizdą susidaryti to, ką gali pasakyti visi atstovai. Ir e, tada galima būtų e, leisti mums užduoti klausimus ar išsakyti komentarus. Na, manau, kad būtų protinga visgi atskirti šių dviejų kalbėtojų apžvalgas, nes apie antiteroristinę kovą kalbės ne tik e, ponas Butareli, bet. E, ir ponas Fol, kurio dar nėra. Na, aš norėčiau pakalbėti apie kūno skaitytuvus. Žmonės apie juos užduoda klausimus, jiems reikia atsakymų ir jų klausimai yra tikrai teisėti. Ir Aš e, ne, negaliu pasakyti taip dėl to, kad mes norime užtikrinti saugumą ir pasakyti ne, nes norime užtikrinti privatumą. Klausimas yra daug sudėtingesnis ir reikia jį labiau įsigilinti. Kūno skaitytuvai yra e, tam tikra e, invazinė priemonė ir tai yra invazija į mūsų bendruomenę ir mūsų privatumą. Aš suprantu, kad taip pat Europos komisija rengia ataskaitas ir būtų e, malonu, jei komisijos atstovas galėtų pateikti daugiau detalių apie tai, ką jie konkrečiai tyria. Tačiau ką mes norėtume sužinoti yra, kiek kūno skaitytuvai būtų efektyvūs ir ar jis būtų pasiekti rezultatai, tai yra daugiau saugumo ar jie būtų pakankamai efektyvūs, nustatant, kas vyksta oro uoste. Ar reiks į oro uostą atvykti, pavyzdžiui, prieš 3 valandas, prieš skrydį. Yra daug kitų svarbių klausimų. Tai yra, kiek tai įtakos sveikatą e, keleivius, taip pat oro uosto darbuotojus. Ir be abejo privatumą. Be to, ar tariami teroristai Detroito skrydyje būtų nepatekę į skrydį, jeigu būtų e, taikomi, naudojami kūno skaitytuvai. Ar kas nors galėtų man atsakyti iš tą klausimą tiesiai? Taigi turėtume viską žiūrėti atvirai nepradėtume, e, neturime pradėti raginti ar užkirsti kelią kūno skaitytuvams, nes reikia atsakyti į daugelį užduodamų klausimų. Ačiū. Ačiū. Aš norėčiau priminti, kad turime tikrai laikytis laiko terminų. Vakar posėdžio pradžioje aš pranešiau, kad Šiandieną po pietų vyks, vyks transporto komiteto posėdis, kur komisija kalbės apie kūno skaitytuvus. Visi libe nariai gali dalyvauti šiame posėdėje. Berots penktą valandą posėdis prasideda. Ponas Herstrase. Ačiū labai, ponia pirmininkė. Ką kovos su terorizmu koordinatorius pasakė, pasakė teisingai. Jis pasakė, kad Detroito atvejas buvo įdomus. Įdomus buvo todėl, kad išaiškėjo, kad mes turime pakankamai duomenų, tačiau slaptosios tarnybos vis dėlto nesugebėjo šių duomenų tinkamai analizuoti ir įvertinti. Tai reiškia, kad klaida įvyko ne dėl duomenų trūkumo, o dėl jų neteisingos analizės ir vertinimo kokia komisijos, e, koks komisijos atsakymas Toledo susitikime. Komisija pasakė, kad mums reikia daugiau pinigų. Šitos logikos tikrai niekaip nesuprantu. Komisijos narė Reding ir komisijos narė Malstrom minėjo, jog mums reikia patobulinti pačius susitarimus. Reding kalbėjo apie SWIFT susitarimą, o Malstrom kalbėjo apie vertinimą. Ji pabrėžė, kad turime tinkamai vertinti dabar sukauptus duomenis, o tik tada nuspręsti, ko mums reikia dar. Dar viena trumpa pastaba. Manau, kad komisijos ir tarybos užduotis būtų ir aš atidžiai seksiu, kaip šios institucijos laikosi šios užduotis. Šios institucijos turi užtikrinti, kad tinkamai veiktų SIS ir vis informacinės sistemos. Ačiū. Ponas Kirchop, dvi minutės. Pone pirmininkė, aš norėčiau pakalbėti apie kūno skaitytuvus. Ir e, tai yra Libe komitetas, mes turime E, šiek tiek kompetencijos. Aš Junktinėje karalystėje e, buvau atsakingas už šią sritį ir turiu pasakyti, kad prieš daugelį metų mes šios klausimus jau sprendėme. Technologija be abejo progresavo, nors ne taip jau smarkiai. Ir be abejo teroristinės priemonės progresavo. E, sunku ir įsivaizduoti, nuspėti, ką teroristai gali padaryti ir kokią metodiką jie pritaikys. Labai dažnai jų metodika sutampa su teisėsaugos institucijų taikomomis priemonėmis. Ir labai malonu, kad mes e, visi čia vadovaujamas žmogaus teisėmis ir taip toliau. Ką mes e, darysime? E, Norėčiau pasakyti, kad čia sprendžiame praktinius klausimus, kurie man kelia susirūpinimą. Aš vėliau dalyvausiu transporto komiteto e, komitete e, posėdėje ir e, čia mes susiturėme su didelėmis išlaidomis. Mm, politikai imasi iniciatyvų, tarp jų ir Britų vyriausybė ir e, siekia įgyvendinti teisės aktus dėl e, kovos su terorizmu. Mm, gali būti, kad vienokia įranga bus viename oro uoste, tačiau visose kitose to nebus. Ar tai bus savanoriška įranga? O kaip dėl duomenų apie tą įrangą, kaip uh, tie duomenys bus naikinami ir kada ir kokiam tikslu jie bus panaudoti. Ir e, šiuo atveju galime pradėti vėl kalbėti apie tų žmonių, kurių duomenys yra e, saugojami e, duomenų apsauga. Kai vyriausybės imasi iniciatyvų kurios dar nėra pagrystos moksliškai, tai nėra mums primtina praktika. Body scanners is the recurrent Dėl kūno skaitytuvo aišku, kad tas klausimas vis kyla ir kyla, jis vis turi būti nu, svarstamas vėliau. Ponas e, Tarelį irgi turbūt paaiškins mums plačiau šį punktą. Ačiū pirmininkė, kadangi laikas paužiai reikės perėti prie kito punkto, tai aš tik noriu pasakyti, kad um, EDPS, duomenų saugos e, pareigūno tarnyba dirba šio klausimu ir šią popietę bus pateikta visa informacija interneto svetainėje ir ten jūs galėsite rasti ir naujų elementų dėl mūsų oficialios pozicijos, kuri tebe galioja. Po konsultacijų, kurios buvo surinktos e, komisijos praeitais metais, tos tuose pasisakymo e, metmenyse taip pat rasite informacijos apie tai, kaip e, bus atsižvelgta į privatumo užti, apsaugos elementus. Ir ta pozicija dėl kūno skaitytuvų ir duomenų apsaugos. Viskas priklauso nuo to, kada, kaip, kur, kokios visos bus sąlygos, kaip jie bus įrengti ir naudojami. Aš, tie patys pavyzdžiai yra pateikti tos, to, tose pasisakymo metmenyse, bet aš tą patį pasakysiu ir čia. Mes kalbame apie antros kartos įrenginius, bet aišku, galvojame ir apie perspektyvas ateičiai, atsižvelgiant į tai, kad technologijos tikrai labai sparčiai kinta. Ačiū. Hennis Plaskart. Dank u wel, voorzitter. Ik kom toch terug op de bodyscanner. Ik zal vanmiddag ook. Ačiū pirmininkė. Aš irgi noriu grįžti prie kūno skenerių klausimo, nes transporto komitete irgi dalyvausiu diskusijos. Tačiau aš noriu aiškiai pasakyti, kad šitos diskusijos dėl kūno skenerių yra tikrai nieko naujo. Galvojama apie tai, kad jos reikia greitai įdėkti. 2009 metais vyko didžiulės diskusijos parlamente, niekas iš principo neprieštaravo tam, tačiau visi sakė, kad mm, Europoje dėgiant tokias priemonės reikia nepamiršti apsaug, asmens apsaug, duomenų apsaugos. Kon, vyko konsultacijos, kurias jūs paminėjote ir po tų konsultacijų 2009 m. vasarį buvo padarytos išvados. Aš nežinau, ką jūs padarėte su tą informacija. Ar jūs vis dar laukite, gal, kol gausite dar kažkokios papildomos informacijos, dar bus kažkokios studijos. Ir dabar dėl, ateina laikas tarsi jau ir dėkti tuos e, skenerius, bet e, dar yra tarsi laukiama informacijos. Tai tikrai nėra gerai. Viskas yra pristatoma, kad tai tarsi būtų pagrindinis atsakas, pagrindinė priemonė kovai su terorizmu. Tačiau, kai na, kalba apie įvairių incidentų, buvo, kas buvo daroma su įvairiais incidentais, kaip, kaip kas atsitiko, tai jūs tikrai minėjote tai, kad nekarta, kad informacija buvo, bet nebuvo tinkamai panaudota ir iš tikrųjų daug laiko praėjo nuo 2009 metų vasario mėnesio išvadų buvo pakankamai laiko panalizuoti tą informaciją. Parlamentas aiškiai pasakė, kad iš principo mes nesame prieš, tačiau labai svarbu, kaip jie bus dėgiami ir kas bus daroma. Ir dabar mes vis dar nežinome, koks bus rezultatas, ar tie kūno skeneriai vis tik tais leis sustabdyti galimus teroristus ar ne. Uh... Jūs minėjote, kad 200 milijonai eurų 2010 metais bus skirti mokslo tyrimams saugumo srityje. Kas pres, kur tos lėšos bus skirtos, kas planuos e, tas lėšas saugumo sričiai, ar čia yra kažkokiu tai iš ankstinių sąlygų dėl to, kas gali gauti finansavimą ir kokiems tikslams. Ir dar vienas dalykas kaip ir dėl SWIFT labai svarbu, kad lybė nariai būtų įtraukti ir reikia nepamiršti, kad, pavyzdžiui, tie posėdžiai vykdavo visą laiką tai, tuo metu, kai pos, Strasbūrė posėdžiaudavo parlamentas, taigi lybė nariai negalėjo dalyvauti tuose sutikimuose. Dar vienas dalykas, jūs sakėte, kad turi būti keičiamasi um, sąrašais, taip pat ir įtariamųjų sąrašais su JAV. Tai noriu paklausti, ar. Uh, netiesa, kad e, tie dvišaliai susitarimai dėl vizų reikalavimo netaikymo, kurios pasirašo JAV su valstybėmis narėmis, ten yra tose sutartise e, reikalavimas, kad valstybės narės pateiktų savo sąrašus e, teroristų. Ar tai yra tiesa? Ir ar tai iš tikrųjų yra tie sąrašai pateikiami, nežiūrint to, ar yra juridinis pagrindas ar ne, tuos sąrašus per, pa, pateikti.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 Neseniai buvo įvykių, dėl kurių iš tikrųjų visi labai susirūpinom dėl mūsų um, saugumo. Aš kalbu ne vien tik tai apie Detroito išpolį. Aš kalbu, pavyzdžiui, apie tokius mm, atvejus, kaip jūs atsimenate, kuomet bombos buvo įdėtos į Slovakų keleivių lagaminus visai nieko apie tai nežinant ir paskui Münchene buvo atrasta Um, kompiuteriai, uh, kurie tikrino lagaminus, rado bombų elementus, bet po to jie nebuvo surasti jie ir nebuvo uh, tolesnių jokių veiksmų ir paskui neaišku, kas buvo su tais slovakų keleiviais, kaip tie incidentai baigėsi, bet iš tikrųjų, aš manau, tokie atvejai um, mus labai neramina ir, ir kol kas paaiškinimų jokių nebuvo. Ir ponia Kerhove, ką Jūs galėtumėt pasakyti apie terorizmo grėsmės skirtingose valstybėse? Aš noriu to paklausti, nes kartais štai skaitome, uh, labai kvailų straipsnių, aš manau, kad tikrai kvailų tiesiog straipsnių, kur konstatuojama, kad daugelį Europos valstybių terorizmo grėsmės iš viso nėra. Aš nemanau, kad tai yra tiesa, tačiau būna tokių kvailų straipsnių. Trečias klausimas būtų koks yra santykis tarp terorizmo ir nu- organizuoto nusikalstamumo. Žinau, kad tai labai plati tema, bet gal jūs galėtumėt paminėti svarbiausius e, elementus, e, kiek tai būtų susiję e, su santykiais tarp tų dviejų reiškinių. Ačiū. Asalvaro. Sure. Ačiū pirmininkė. Trumpai dėl kūno skenerių, nes aišku, mes kalbėsime apie tai dar ne kartą, tačiau reikia aiškiai pasakyti, kad tai yra politika ir mes esam politikai ir mes turime nustatyti reikalavimus, ką technologija turi padaryti, o nesakyti, kad va, štai tokia technologija ir tada mes jau prie to prisitaikysime. Kaip pavyzdžiui, JAV, tarkim, su Windows XP ir visais kitais saugumo labai aukštais parametrais skeneris ir taip toliau, bet e, tai yra mm, nu, kūno skeneriai, kurie matuos, o, karščio bangas, kurio, kurias kleidžia kūnas, kad e, vienaip tos, tas karštis praeina per, e, pavyzdžiui, e, tekstilę, kitaip per keramiką ir taip toliau. Tai, bet mes visų pirma turim nustatyti reikalavimus ir turime reikalauti, kad ta technika atitiktų tos mūsų reikalavimus. Bet panašu, kad iš tikrųjų dažnai tokie dalykai tampa tarsi religija, ta kova su terorizmu. Man kyla klausimų dėl strategijos. 2001 metų rugsėjo 11 mes visą laiką girdime, kad um, inf, ta, informacijos apjungimas į, į vieną bendrą visumą yra didžioji problema. Bet kas yra padaryta per tos dešimt metų, ypač dėl keitimosi duomenimis, dal, pasidalymo duomenimis, visuomet tai buvo problema. Aišku, kad čia yra ta, kažkoks tai blokas, užstrigimas, akivaizdu tai, ir nieko nėra padaryta tuo klausimu. Kartais aš manau, galbūt turėtumėm pagalvoti apie tai, kaip mūsų strategija turėtų atrodyti, o ne nuolat kartoti tuos pačius dalykus, kaip jau ir kiti kolegos sakė. Duomenų surinkimas, keitimasis duomenimis, tai yra ta stebuklinga priemonė. Tačiau Aš manau, kad bendravimas, komunikavimas yra esmė, nes kiekvienas gali spręsti skirtingai. Ir tas abipusiškumas su JAV, jeigu mes pateikėme jiem kažką tai tokio, pavyzdžiui, teroristų sąrašus, mes iš jų irgi turime gauti kažką tokio paties. Bendarbiavimas yra esmė. Ir jeigu strategija būtų paremta tuo, aš labiau tikrai džiaugčiaus. Labai svarbu turėti tokią strategiją dėl, kad, pavyzdžiui, būtų geriau keičiamas informacija, kad būtų geriau žinoma, kaip technologijos veikia. Taip, jeigu yra uh, daug teisės aktų, kurie sprendžia tos, tos pačius klausimus, tai yra negerai, reikalinga bendra strategija. Pone Romera. Eh, Ačiū labai. Mes susidurėme su duomenų panaudojimu ir tai yra mūsų komitetui labai svarbios diskusijos. Detroito skrydis parodė, kad sistema sužlugo ir amerikiečiai pripažino, kad e, problemas lypėjo tame, kad duomenys nebuvo apjungti. Na, o mes šiandien kalbame apie kūno skaitytuvus. Manau, kad turėtume kalbėti apie duomenų panaudojimą ir apie centrus, kuriuose turėtų būti telkiami su terorizmu susiję duomenys. Ar šie informacijos rinkimo centrai e, rinks ir su finansai susijusią informaciją, teisės saugos institucijų informaciją? SWIFT susitarimo atveju mes daug diskutavome apie tai, kad nėra pakankamai garantijų. Ar informacijos rinkimo centruose bus kaupiami duomenys iš e, įvairių teismo procesų, kalbant apie Al-Qaidos padalinius, pavyzdžiui, Maroke, ar būtų galima bandyti bendradarbiauti su tomis valstybėmis, siekiant gauti daugiau informacijos iš jų. Galbūt galėtume daugiau bendradarbiauti su viduržėmio rytų valstybėmis. Kokias matote bendradarbiavimo su tomis šalimis galimybės? Sergentinė. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Klausimas e, susijęs su kūno skaitytuvais. lankiausi Amsterdamo uoste ir man iškilo klausimas, ar mūsų taikoma sistema pasiteisina. Ką turėtume daryti su tais teroristais, kurie įsineša sprokstamasias medžiagas? Jei kalbame apie kūno skaitytuvus, tai mūsų diskusijos yra techninio pobūdžio. Mes nenupirksime saugumo. Teisingumo ministrai teigia, kad reikėtų įdėkti kūno skaitytuvus ne tik transatlantiniams, bet ir europiniams skrydžiams, galbūt netgi pasauliniu mastu. Tačiau man iškyla klausimas, ar ši sistema pasiteisins. Ar mes tikrai turime teisę įdėkti tokias sistemas, kurios spinduliuoja rengeno spindulius ir kenkia sveikatai? Tik aš galbūt pritarčiau tam pasiūlymui įdėkti tokius skaitytus, tačiau iškyla klausimas, ar tai tikrai prisidės prie didesnio saugumo. Pone De Kerchov, jūs kalbėjote apie didesnių investicijų poreikį. Aš jums tik pritariu. Minėjote, kad turėtume užtikrinti tinkamą nusikaltimų prevenciją, galbūt naudoti sanglaudos fondų lėšas. E, reikėtų pasitelkti ir pagalbą besivystančiams valstybėms. Būtų gerai, jeigu jūsų rekomendacijų ir laikytumėmės. Tačiau, jei atversime tą Pandoro skrynę ir e, besivystančiams e, valstybėms skiriamus pinigus naudosime terorizmui, na ne, nežinau, ar mes ko nors pasieksime. Lambrinidis. Mm, kolegų norėčiau paprašyti, kad nesikartotume. Mm, pono Butarelio ir pono Faul turėtume pirmiausia išklausyti e, jų atsakymų, todėl aš paprašyčiau kolegų kalbėti neilgiau nei vieną minutę. We have, we have agreed, we have agreed. Mes sudarė, sutarėme dėl procedūros ir aš visą laiką jūsų prašau mūsų visų labui laikytis kalbėjimo laiko. Tokiu būdu net tik aptarsime numatytas temas, tačiau ir suteiksime, kaip galima, daugiau komiteto narių pasisakyti. Aš maldauju jūsų, prašau jūsų laikytis to susitarimo, dėl kurio sutarėme. Pana Latvart, dvi minutės. Ačiū labai, ponia pirmininkė, ponia Kerhovai. Aš Nesulaukiau jūsų atsakymo. Tai tarsi atradimas dabar, kad nebuvo sugebėta apjungti informaciją. Mes jau dešimtmetį šiame parlamente kalbame apie tai. Aš pati kalbėjau apie rugsėjo 11-osios įvykius, o jūs kalbate apie tai, kad reikia kuo daugiau informacijos rinkti. Mes niekada nevykdome tinkamos stebėsenos. Mes prarandame svarbiausius dalykus, pasimetame smulkmenose. Turime tinkamai ir veiksmingai keistis informaciją, akcentuodami ir duomenų apsaugos aspektus, tačiau tai nevyksta. Jūs kalbėjote, kad nebuvo sugebėta apjungti informacijos. Kada imsimės konkrečių žingsnių? Mes žinome, kad teroristai pasinaudos visomis galimybėmis uh, surenkti atakas. Tačiau mes turėtume pasiremti ir nacionaliniais teisės aktais, nepatekti į tą baisų malūną. Junktinės karalystės e, politikai pripažino, kad invazija Irake prieštaravo tarptautiniams teisės aktams. Mes žinome, kad amerikiečiai yra įsteigę neteisėtų sulaikymo centrus. Tai labai liūdna. Uh, Aš pasisakau prieš tai, kad būtų pataikaujama smurtautojams ir teroristams, tačiau turėtume pažvelgti realybei į akis. Ponas Dejon. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Aš dėkingas ponui Dekerhoff už tai, kad jis pabrėžė prevencijos svarbą. Mes pastebime, kad imamasi vis daugiau represyvių priemonių teroristų tarpe, o į prevencijai skiriamas nepakankamas dėmesys. Prevencija turi būti siekiama su užsienio komisija, su Afganistanu, Pakistanu, Jemenu turime uh, kalbėti apie šias problemas. Jemene pastebimas didelis nedarbas, didelis demografinis augimas, tačiau kažkodėl mes nesame parengę jokių planų, kaip padėti tai valstybei kurti naujas darbo vietas, pavyzdžiui. Kalbant apie Jemeną, po pietų vyks konferencija skirta Jemeno klausimui, tačiau turėkite omenyje tai, kad susidurime su labai sudėtinga situacija. Jemene terorizmas yra skatinamas. E, daug kas tiesiog nesupranta, kas vyksta. Ir manau, kad situacija Jemene yra daug sudėtingesnė nei kitose valstybėse. Manau, kad reikėtų didelių tyrimų, galbūt net po 20 puslapio apie kiekvieną valstybę. Kitas dalykas, ko mums trūksta, tai artimieji rytai žmonės gazos ruožė, kurie yra visiškai izoliuoti nuo viso pasaulio. Būtent tokie aspektai atveria teroristams vartus o šie aspektai yra visiškai pamirštami ES diskusijos. O čia reikėtų didesnės um, analizės. Ačiū pirmininkė. Norėčiau paklausti apie Guantanamą. Prezidentas Obama pažadėjo uždaryti Guantanamo kalėjimą ir paleisti suimtuosius ir pradėti teisminį procesą. Ir daugelis tų suimtųjų yra Europoje. Daug žmonių sako, kad per anksti yra paleisti suimtuosius tuo atveju, jei tie žmonės turėjo ryšių su, organizuot, su teroristų grupuotėmis. Ir Guantaname yra apie 20 ar daugiau e, kalinių iš Jemeno. Įdomu pastebėti tai, kas įvyko Detroite šiame kontekste. Ponas Obama e, visgi neuždaro Guantanamo kalėjimo taip greitai, kaip žadėjo padaryti, atsižvelgiant į tuos sunkumus, kurie buvo patirti. Ευχαριστώ. Παπαδόπουλος. Ačiū pirmininkė. Man kyla abejonių dėl tų žmonių, kurie užgrobė šį lėktuvą, nes iš tiesų e, šio įtariamojo jaunuolio tėvas susisiekė su valdžios institucijomis. Tai kaipgi Euro, oro uostas nesureagavo į šią informaciją? turėtume gauti į tai atsakymą. Dėl kūno skaitytuvų. Mes žinome, kad čia susidurėme su sveikatos rizika, nes e, tai reiškia dviejų, ryšių, dviejų rūšių radiaciją. Ir žmonės labai smarkiai rizikuoja, eidami per tokius skaitytuvus. Tai taip pat pažemina žmogaus orumą. Pone Reding netgi iškėlė to klausimą. Kalbant apie antiteroristinę politiką, reikia kelti klausimą, ar turime e, pažeisti žmogaus orumą, žmogaus teises. Manau, kad Amerikos vyriausybė turėtų išanalizuoti savo užsienio reikalų politiką, kad nekiltų daugiau problemų. Dažnai terorizmas atsiranda ten, kur yra tokia užsienio politika, kuri yra pavojinga. Tad akivaizdu, kad turime kovoti su terorizmu, tačiau neturime pažeisti žmogaus teisų. Ponas Brons, atrodo, kad Junktinių valstybių Junktinės karalystės val, e, valdžios institucijos e, e, mano, jog kova su islamu yra tas pats, kas kova su terorizmu. E, radikalus e, musulmonai E, užsima karinė veikla. Mes savo šalyje turime apsaugoti piliečius, sukurti tokią infrastruktūrą, e, kuri e, neleistų žudyti žmonių. Ir tos bendrijos, iš kurių dažniausiai pasitaiko teroristų, turi būti stebimos, tačiau tai neturi būti taikinys. Taip pat turime ben, turėti bendrą artimųjų rytų politiką. Uh, o e, jungtinių valstijų e, veiksmai tik tai e, sus, sustiprina terorizmo grėsmę. Ačiū. Pone Intvel, ačiū pirmininkė. Aš norėčiau visokiojopai pritarti tiems kolegoms, kurie pasisakė, pavyzdžiui, poniai Latford. Ir atrodo, kad taryba visiškai nepriima kritikos ar naujo požiūrio, nes nebuvo niekas įvertinta, nebuvo niekas apsvarstyta ir į niekas sureaguota. Junktinėse valstijose yra analizuojamos jų antiteroristinės priemonės. Kodėl ES to paties negali padaryti? Ir išanalizuoti savo metodų sąžiningai, kol taryba nepradės analizuoti tų metodų, tai visiškai neverta renkti tokių diskusijų kaip ši. Norėčiau paklausti. Dabar valdžios institucijos rengia teisės aktus susijusius su informacija, pavyzdžiui, prieiga prie banko duomenų, privačių duomenų ir taip toliau. Tačiau teroristai taip pat prieina prie asmen, asmens duomenų labai plačiai. Junktinėse valstijose buvo uh, kalbama apie tai, kaip FTB ir kitos valdžios institucijos naudojasi asmeniais duomenimis, e, šantažuodami ir gazindami, pavyzdžiui, įmonės. Norėčiau paklausti, ar taryba taip pat išanalizuos šį klausimą. Ačiū. Ačiū, suprantu, kad turbūt įsivaizduojate, jog sunku atsakyti į visus 20 e, skirtingų klausimų, tačiau prieš pereinant prie kitos temos ir išklausydami e, komisijos atstovą Jonathan Fall, mes norėtume išklausyti jūsų atsakymus į tuos klausimus, kurie buvo užduoti. Ačiū, ponė pirmininkė. Pasistengsiu atsakyti visus klausimus, kurie buvo užduoti, tačiau kalbėsiu trumpai, nes turite dar aptarti kitų svarbių dalykų. Norėčiau bendrai pakalbėti apie kūno skaitytuvus. Taip, visų pirma, šiandieną e, disk, vyks išsami diskusija. Aš e, žinau, kad dar ne, nematėme komisijos ataskaitos. Ir mes neprimsime savo pozicijos tol, kol negausime komisijos išvadų apie duomenų apsaugos ir žmogaus orumo aspekto bei kūno skaitytuvų efektyvumo. Remdamasis esama patirtimi Junktinėje karalystėje ir Niderlanduose, norėčiau pasakyti štai ką. E, Skipolio oro uoste jie išbandė e, naujų, naujos kartos kūno skaitytuvus. Pradžioje elgėsi atskirai. Ir po savaitės buvo pamatyta, kad e, antros kartos kūno skaitytuvai, skait, skaitytuvų ekranai yra neryškus ir vaizdas nėra išlaikomas, išsaugomas. Tad aš pasiūlyčiau, kad šis komitetas nuvyktų į Skipolį ir e, panalizuotų, pasitikrintų. Aš padarysiu tą pats, na, bet prieš tai palauksiu komisijos ataskaitos. Pone Sasso. Aš turbūt ne visiškai aiškiai pasakiau, kai e, sakiau, kad reikia pagerinti duomenų integravimą, aš neminėjau, kad nereikia rinkti daugiau duomenų. Šiuo metu yra didelė, didelis disbalansas. Mes e, nerenkame jungtinių valstybių keliaivių duomenų, tačiau visos įmonės Amerikai teikia savo duomenis. Jūs minėjote SAS E, e, SIS, Šengeno informacinę sistemą. Tai yra pati efektyviausia policijos priemonė, kurią mes turime. Ir būtų labai rimta problema, jeigu mes negalėtume tokios priemonės kaip ši išlaikyti. E, VIS vizų informacinė sistema taip pat yra labai efektyvi priemonė. Ir kuo daugiau mes dirbsime e, su šiuo klausimu e, gyvenant Lisabonos sutartį, tuo dažniau teks susitikti šiam komitetui. Aš sutinku, kad galbūt ne visiškai protinga atsakyti, kodėl ir kokiu e, aspektu yra naudojami šie duomenys keleivių duomenų registrai. Uh, tačiau šimtas, šimtų procentų tame turėtų dalyvauti parlamentas. Informacijos valdymo strategija gali būti išvystyta tik tuo atveju, jeigu jai pritar šis parlamentas. Pamiršau paminėti kūno skaitytuvus. Apie ką kalbame? Kalbame ne apie tai naudoti juos ar ne. Tai yra, ar e, kalbame apie tai, ar mes pritaikysime juos kaip pirminę, o ne antrinę priemonę, kontroliuojant keleivius. Ir jie, e, jeigu tai būtų pirminė priemonė, būtų e, privalomi ir ar mes juos naudosime visose situacijose ar kartu su kitomis priemonėmis. Tai mes turime šiandieną po pietų ir aptarti. Ponas Lambridinis klausė apie e, tyrimus susijusius su saugumu. Aš manau, kad ponas Pol vėliau papildys mane. Valstybių narių ekspertai dalyvauja atsakydami klausimą, ar mes norime investuoti į tai e, savo lėšas. Komisijos e, paskutinėme komitete komunikate pamatysite, kad mes nesame apsėsti na, aukščiausiomis technologijomis, mes kūrėme privatumo priemonę ir esu tikras, kad kuo daugiau mes ją kursime, tuo daugiau ji turi turėti privatumo apsaugos saugiklių. yra Europos standartas, kur būtų uždedamas Europos Sąjungos, et, uždedama etiketė, liudijanti, kad ši technologija užtikrina privatumą. Ir e, tokia etiketė įmonėms reikštų didesnį konkurencingumą ir pranašumą, konkurencinį pranašumą. E, nes e, tai reikštų, kad pirkėjas matytų, jog ši technologija e, apsaugos jų privatumą. Taigi mes turime veikti protingai. Kitas svarbus dalykas, kurį minėjote, yra abipasiškumas. Tai yra tai, ką mes vis daugiau stengiamės daryti. Mes se, se, stengiamės susitarti su jungtinėmis valstijomis. Uh, dėl abipusiškumo. Pasižiūrėkime į tarpinį sustarimą dėl SWIFT. Palyginkite jį su pirmuoju. Tai buvo beje nesustarimas, o tiesiog e, dokumentas. Čia siekiama užtikrinti daugiau prieigos prie duomenų, kuriuos surenka Junktinės valstijos. Ir tai labai svarbus dalykas, aš visiškai jums pritariu. Pone Mimkis, Lafayette. Ne, nepakomentavau dėl Slovakijos to atveju. Aš manau, kad gal čia neišduosiu paslapties, pasakydamas, kad Slovakijos mm, ministras su kitais vidaus reikalų ministrais kalbėjosi, po to atsiprašė dėl operacijos, kuri iš tikrųjų buvo nepriimtina. Dėl Müncheno aš neturiu konkrečios informacijos kol kas. Aš turėsiu su panu Tumadimės jie ir pasikalbėti, pasiaiškinti, bet aišku, kad uh, jeigu kažkur tai e, kompiuteris užfiksavo sprogmenų pėdsakų ir paskui nebuvo asmo areštuotas, nebuvo atrasta, tai tikrai tai yra bloga situacija. Dėl grėsmių aš irgi per dvi minutės gal tik tai karikatūriškai galėčiau pristatyti situaciją. Aišku, situacija yra skirtinga skirtingose valstybėse narėse. Niderlanduose galbūt sumažėjo tos grėsmės, tuo tarpu, kai Junktinėje karalystėje grėsmė išaugo, bet čia tikrai labai sudėtinga būtų labai taip trumpai viską pristatyti, bet situacija tikrai yra bauginanti, y, e, ypač e, Saharoje. Um, imigrantų klausimas, nelegalių imigrantų klausimas iš, iš, iš, iš vakarų Saharos ryties, paskui yra narkotikų priekybos klausimas Pietų Amerikoje ir taip toliau. Tai iš tikrųjų akivaizdu, kad reikia daug aktyviau bendradarbiauti, reikalinga bendra europinė politika, aš tikrai sutinku su jumis. dėl Maroko, Šiaurės Afrikos ir tų e, sulaikymo centrų. Taip, metu, šiuo metu yra tam tikras uh, procesas, kuomet yra apjungiama iš tikrųjų tai tie centrai, tam tikrą tiklą, tinklą ir praeitą penktadienį Mandridė buvo kalbama apie tam tikrą pedagogiką, tam tikrą e, metodiką kur ir, ir valstybės narės, bet ir trečiosios šalis taip pat būtų įtrauktos į tokių centrų plėtojimo veiklą. Aš, pavyzdžiui, Pakistano atveju paminėčiau, kur prieš mėnesį buvo projektas e, parengtas būtent padėti tokio SNCS e, centro įkūrimui ir tai ir Junktinė karalystė, Prancūzija dalyjasi patirtimi. E, tai tikrai nėra labai lengva integruoti visą informaciją, veikla tai nėra tokia paprasta. Dabar dėl. Mm, dėl to įvertinimo, ką ponia Sofija Infeld klausė, aš neturėjau galimybės į susiklausimą sudalyvauti, bet aš taip suprantu, kad uh, nauji komisarai ypatinga dėmesį skirs šiam klausimui. Aišku, kad čia įvertinimai yra skirtingi dalykai. PNR keliaivių duomenų įrašai yra sutarimas dėl baudžiamosios ryties, taip pat su JAV tų kolegų peržiūros tie sutarimai. Aišku, kad tai yra naudingos priemonės. Aišku, jūs kalbėsite apie tai ir aš manau, kad Mm, teisės brikė e, parengs antrą ataskaitą dėl e, SWIFT e, nuostatų taikymo. Man atrodo, mes gauname daug informacijos apie pridėtinę vertę iš tos sistemos. Aišku, kad mm, visų pirma, prieš pradedant visą tai reikėjo įvertinti tą mechanizmą ir, ir parengti tą pranešimą po to. Ašku, kad čia dar ne viskas. Aš atsiprašau, jeigu aš, aš tikrai praleidau galbūt daug. Uh, daug dalykų, daug klausimų, bet stengiuosi atsakyti kiek įmanoma. Ačiū, tai gal tada paklausiu jūsų taip. Ar galime į to, tuos klausimus, į kuriuos jūs nespėjote atsakyti, pateikti raštu? Mes dažnai to prašome ir prašysiu sekretoriato perduoti tuos klausimus kaip galima greičiau, nes tikrai, tikrai labai mus domina tie dalykai ir mm, iš tikrųjų man padarė didelį įspūdį tai, ką jūs tik pasakote, pasakėte, kad Swifto antras o, įvertinimas bus po dviejų savaičių, jūs paminėjote Brigier, taip? Teisėjas Brigier buvo paskirtas Aš nežinau, kaip ten buvo patvirtinimas, ar buvo su parlamento pritarimu, bet tai bus e, analizuojama sistema ir, ir ataskaita bus parengta. Taip, kitą savaitę ir ji bus prieinama komiteto nariams taip pat ir jūs turėsite informacijos apie mm, šios sistemos duodamą pridėtinę vertę užtikrinant saugumą. Atsiprašau, bet čia jau panašu į kažkokią tai farsą kitą savaitę, pirmadienį, bus pradėta o, laikinuoju pagrindu taikyti SWIFT, aš panaudosiu Ispanijos pirmininkaujančio šalies žodžius. Ir kitą savaitę mes jau gausime ataskaitą, atsiprašau. Aš dalyvavau su Jonathan Fowle ir e, teisėjų Brigier šios klausimus jau ir, ir anksčiau. Mes čia tikrai neišradinėjom dviračio. Tie klausimai yra analizuoti, diskusijos buvo labai įdomios ir e, tai yra vykstantis procesas. Ir aišku, kad jūs stebite tos procesus nuolat. Tai čia nėra nieko, nieko naujo. Ne, aš kalbu ne apie patį faktą. Taip, pirmininkė, tuo užleisiu vietą, tai tiesiog aš norėjau um, pareikšti savo nuostabą, kad yra parinkti tokie terminai. Europos parlamentas gaus penkias darbo dienas apsvarstyti gavo penkias darbo dienas apsvarstyti susitarimą, kuris bus pradėtas taikyti laikinuo pagrindu, po to bus dar o, ga, ta ataskaita iš karto, man, na, nežinau, iš tikrųjų, man tai atrodo vis tik tai svarbus dalykai. that's okay. I'm still available. That's okay. We pass on the following point swiftly. That we already started. Okay. Okay, having covered, having covered. Kągi, šį klausimą išanalizavome, taigi dabar pereikime prie kito. Dabar ponas Jonathan Fowl komisijos vardu mums kalbės, taigi prašom žodis jums. Ačiū, labas rytas visiems. Džiaugiuosi, kad pasiklausiau čia tų diskusijų paskutinį valandos ketvirtį, nes gal galėsiu išsklaidyti kažkokius nesusipratimus. Tik visų pirma, noriu pasakyti tai, ką aš planavau iš anksto pasakyti, po to mėl atsakysiu jūsų klausimus. Taigi, šis trumpalaikis laikinasis susitarimas su JAV dėl SWIFT buvo pateiktas Europos parlamentui ir taryba paprašė parlamento e, duoti pritarimą. Dabar, aišku, tai yra jau jūsų reikalas ir aš tikiuosi, kad jūs savo sprendimą priimsite išsamei išanalizavę šį susitarimą ir taip pat um, teisėjo Brigier um, e, ataskaita, kuri dabar jau yra baigiama ir aš tikiuosi per atimiausias kelias dienas bus jums pristatyta. Tai aš dar kartą pabrėžiu, tai yra labai svarbus aspektas tam pritarimui, kurį taryba paprašė parlamento duoti pagal 186 Lisabono sutarties straipsnį. Tai yra visiškai atskiras klausimas nuo šios sutarimo laikinojo įsigaliojimo, kurį taryba numatė sutarime su JAV ir jis prasidės e, nuo vasario pirmos dienos tam, kad nebūtų jokių e, saugumo užtikrinimo spragų teikiant informaciją JAF valdžios struktūroms. Europos parlamento sutikimo davimo procedūra neturi nieko bendro su laikinuoju šio sutarimo galiojimu. Aišku, kad jeigu parlamentas atsisakys duoti pritarimą, tai akivaizdu, jog šis, šios sutarimo galiojimas bus nutrauktas, ar jis būtų laikinas ar ne, tai tai aiškiai suprantama ir tai jau yra, aišku, jūsų reikalas, aišku, nuspręsti atitinkamai išanalizuoti. Dabar numatydamas tam, tikras, tam tikrus klausimus, klausimus, kurie tikriausiai bus užduoti atsižvelgdamas tai, kas buvo diskutuojama. Ir Sara Latvar teisingai pasakė, kad jau, ne, kad jau kurį laiką parlamentas reikalauja tos informacijos, nei viena tai teigia, kai eina kalba apie kovos su terorizmu teisės aktus ir ypač informaci keitimas informacija, tuos mechanizmus, kurie yra labai svarbus ES kovos terorizmu teisės aktų dalis. Taip, Cecilija Malstrom, tai yra paskirtoja kandidatė į komisarės, pažadėjo parlamentui tai ir mes aktyviai ruošiamės e, visam tam vyksmui. Ir aišku, kad tai yra tai bus labai svarbi galimybė greta, aišku, konkrečių iniciatyvų peržiūros veiklos, kurie atliekama parlamente ir parlamento komitetuose. Tai bus papildoma galimybė panalizuoti, kokia yra situacija ir ką daryti toliau. Aišku, kad bus bendrai įvertinamas um, susitarimas dėl keliaivių duomenų įrašų. Tas po kelių savaičių turėtų būti daromas, kol kas nežinau tiksliai. Tik, nežinau tiksliai, teisėjas Brugeri uh, um, kaip ir paprašyta, dabar ruošia naują ataskaitą dėl SWIFT, sistem, SWIFT sistemos veikimo. Ir aišku, kad visa tai irgi įsiliesi bendrą diskusijų parlamente procesą. Dabar dėl paties susitarimo su JAV, kuris buvo sudarytas praeitų metų lapkričio pabaigoje, taip kaip mm, parlamentas ir norėjo, tai bus trump, trumpalaikis sutarimas tik 9 mėnesių. Čia yra numatyti saugikliai dėl asmens duomenų apsaugos, kurie taip pat pranyktų, jeigu pranyktų šis sutarimas, nes tai yra sutartiniai santykiai, kuriuo, dėl kurių susitarė JAF ir ES. Ir visa tai yra paremta ta pozicija kurią išsakė taryba, tarp kitko, vieningai, Ir šis susitarimas ir pagal jį numatytas e, informacijos judėjimas yra um, skirtas mūsų, ne JAF, o mūsų saugumui užtikrinti. Taigi tas sutarimas, e, buvo sugalvotas išdarytas būtent tokiem tikslams ir todėl ir buvo numatyta, kad jis turi galioti laikinuoju pagrindu, kol dar vyksta visa ta parlamento sutikimo davimo procedūra, kadangi vardan mūsų saugumo reikalinga, kad saugumo ištikrinimą nebūtų jokių spragų. Teisėjas Brugeri jau baigė savo, ruošti savo antrą ataskaitą. Aš tikiuosi, kad jūsų ketv... vasario ketvirtos nors posėdžio jau ji bus paruošta. Mes pasirūpinsime, kad parlamentas kad Europos parlamento nariai gautų visą ataskaitą tinkamu būdu. Ir mes labai tikimės, kad ataskaitoje aiškiai pamatysime du dalykus. Vieną dalyką vienas dalykas, kad JAF ir toliau laikosi savo įsipareigojimų dėl SWIFT duomenų e, tvarkymo, kaip tai dar, daro e, JAF e, išdo. JAF išdo ministerijai nustačius pagal tas nuostas ir kad a, taip pat antra yra a, daroma analizė ir kad iš tikrųjų a, yra gaunama reikalinga žvalgybinė informacija ir kad yra ta nauda svarbi ne vien tik tai JAF valdžios institucijoms, bet ir mūsų valstybėms narėms, kad yra tikrai gaunama didelės naudos saugumo užtikrinime. Ir um, praeitų metų pabaigoje taryba pasakė, kad mm, valstybių narių žvalgybinės ir kitos e, struktūros galvoja, jog šis sustarimas iš tikrųjų leidžia nustatyti e, terorizmo finansavimo e, sekimo programos tikslus įvykdyti galima ir ne vien tik tai tai. Aišku, kad ir, pas, ir kandidatės į komisijos vicepirmininkės Reding ir kandidatės į komisarės Malstrom klausimuose. Aišku, jūs išgirdote visą informaciją ir aš manau, kad tikrai uh, jau dabar atsižvelgiant į tai, kad mm, vyksta komisaro tvirtinimai, aišku, jeigu bus ir Žak Baro patvirtinimas, mes ruošiamės visiems tiems procesams, kurie turės vykti pagal tai, kaip, kaip buvo ir per klausimus pasakyta, atitinkamai, kad viskas visose sritise būtų tinkamai užtikrinta. Ačiū pirmininkė. Then let's hear now from the groups. Member. Dabar išklausykime frakcijų narių klausimus. Ponas Alvaro. Thank you very much, Chair. Ačiū labai, ponia pirmininkė. Noriu padėkoti Jonathanui Forlu už jo pranešimą. Kalbant apie SWIFT susitarimą, turime atskirti turinį nuo formos. Aišku, jūs neatstovaujate tarybai ir neatsakingas už tarybos elgesį. Tačiau turėtume kalbėti apie turinį. Rugsėjo 17 dieną parlamentas prieimė rezoliuciją, kurioje išreiškė savo poziciją dėl susitarimo. Antrajame rezoliucijos straipsnėje rašoma, kad susitarimas turi atitikti ES teisės aktus užtikrinančius duomenų apsaugą. Čia yra devintoji išnaša, kur yra pateikti teisės aktai, kurių susitarime turėtų būti laikomasi. Tai yra Europos uh, žmogaus teisų konvencija, konvencija numeris 108 ir taip toliau ir taip toliau. Jei jūs išnagrinėsite įvairių konvencijų, reglamentų, direktyvų, um, turinį ir SWIFT susitarimo turinį, tai rasite daug netitikimų. Aš galiu Jums perduoti šią rezoliuciją, tačiau, pavyzdžiui, kalbant apie duomenų apsaugą. Tai tos nuostatos netitinka nei e, pagrindinių teisių apsaugos tam tikrų straipsnių, nei 108 tarybos konvencijos, nei 11, 12, 13, 14 straipsnių, nei reglamento numeris 45 2001, nei netitinka nei nuostatų dėl duomenų tikslumo, nei dėl duomenų apsaugos, nei kitų nuostatų. Šiame susitarime, kalbant apie septintąjį e, susitarimo straipsnį, galbūt A, K ar M um, dalį, neaišku, kokia teisin, koks teisinės apsaugos lygis yra suteikiamas. mums susidaro įspūdis, kad taryba iš mūsų tarsi šaiposi. Labai sudėtinga atrasti, kur tame susitarime atsispindi parlamento pozicija. Aš labai atsiprašau, kad išreiškiu šias mintis, tačiau mm, dar 20 minučių kalbėsiu ir tada jau baigsiu. Manau, kad taryba turėtų pradėti diskusiją su mumis Man neprimtinas e, šis e, radikalus požiūris. Pavyzdžiui, e, Vokietijos kriminalinių tyrimų tarnyba pastebėjo, kad netinkamai naudojamasi duomenimis. Aš galiu pacituoti šios tarnybos išvadas. Ir jei federalinė tyrimų tarnyba sako, kad nebus naudos iš to susitarimo, manau, kad taryba turėtų atsižvelgti į tas išvadas. Uh, Ačiū labai. Atleiskite, kad nepastebėjau ponios Pleškart uh, iškeltos uh, kortelės, nes jie kaip pranešėja turi teisę pasisakyti. Aš nesikartosiu ir nekartosiu tų minčių, kurias jau išsakė mano kolega taryba paprašė parlamento suteikti savo pritarimą ir mes pirmiausia norėtume išanalizuoti e, SWIFT susitarimą. Sutinkame, kad SWIFT susitarime yra kai kurie duomenų apsaugos saugikliai, bet nėra e, teisinių saugiklių. Taigi, pavyzdžiui, 16 straipsnis Jis dingo iš ankstesnio susitarimo. Kodėl? Mes kalbame apie Europos piliečių duomenis. Todėl, naudojant jų duomenis, reikėtų laikytis ES teisės aktuose numatytų duomenų teisės apsaugos nuostatų. 11 straipsnio trečia dalis. Ką reiškia tos nuostatos, kur pateiktos nepateikta uh, informacija apie tai, ką daryti, jeigu pati, pažeidžiamos um, piliečių teisės dėl duomenų apsaugos. Panas Bazutilis. Ačiū labai, noriu padėkoti už nuveiktą darbą, tačiau um, manau, kad neprotinga diskutuoti apie susitarimo turinį, kol nesulaukime ekspertų išvados. Mane nustebino tai, kad prieš tai kalbėjęs e, prelegentas minėjo, kad kai kuriais atvejais susitarimo nuostatos prieštarauja ES teisės aktams. Manau, kad mūsų komitetas gali analizuoti šį susitarimą tik iš atsižvelgęs į ekspertų išvadas. Negalime nei pritarti, nei nepritarti, neišanalizavę susitarimo. Aš e, pe, apžvelgiau, peržvelgiau tą informaciją, kurią gavau, tačiau manau, kad pirmiausia turime pasitelkti ekspertų uh, išvadas ir tai turime padaryti kaip galima greičiau. Aš žinau, kad kitą savaitę mus pasieks pranešimas, tačiau noriu priminti, kad laikas senka. Ir jei ši institucija nori duoti tinkamą ir aišku atsakymą į užduotą klausimą ir tai taikyčiau ne tik mūsų institucijai, tačiau ir kitoms institucijoms, tuomet mums reikia atitinkamų priemonių, mums reikia atitinkamos informacijos, kad galėtume priimti sprendimą. Ačiū, ponas Labrinidis. Atleiskit, kad įsiterpsiu, tačiau užmiršau dar pridurti vieną dalyką. E, Jonathanai, gal galėtumėte išklausyti. Jūs kalbėjote apie saugumo spragą. Remiantis e, tomis teisinėmis priemonėmis, kurias turime, mes e, galime iš bankų gauti tyrimams reikalingą informaciją. Taigi, gal galėtumėte pateikti kitus argumentus, kad mus įtikintumėte, kad mes pritartume tam susitarimui. Ačiū labai, ponas Lambrinidis. Uh, Jonathan. Ačiū. Jonathanai, tai tikrai gulbės gesmė. Tikrai puikia jūsų karjeros pabaiga, nes jūs dabar privalote ginti teisėją Bružer. Žaržas Bružer pateikė pranešimą mažiau nei prieš metus. Aš tiksliai neprisimenu, kada tas e, pranešimas buvo pateiktas. Aš supratau, kad mes rengėme įvairius pranešimus susijusius su keliaivių duomenų įrašas ir praėjus mažiau nei metams jūs teigiate, kad šio teisėjo buvo paprašyta parengti antrąją ataskaitą. Manęs stebina tai, kad mes kvestionuojame um, teisėjo ataskaitas. Norėčiau paklausti, kas pavedė um, pona teisėja parengti antrąją ataskaitą praėjus mažiau nei metams nuo pirmosios. Priminsiu, kad vasario ketvirtą dieną, jei aš neklystu, vasario ketvirtą diena bus pirmoji diena, kai bus pateikta ataskaita, galbūt kokioje slaptoje parlamento kamaraitėje, o po to vyks plenarinis posėdis, kuriame bus balsuojama dėl SWIFT susitarimo. Manau, kad visai neteisingai reikalai čia sudėlioti. Kitas klausimas, kas atsitiks, jeigu parlamentas nepritars šiam susitarimui? Ar atsiras saugumo spraga? jūsų nuomonę. Susitarimo trečiasis e, straipsnis konkrečiai neįvardyja SWIFT, SWIFT'o. Kalbama apie objektus, subjektus paskirtus e, kompetentingų įstaigų. Tačiau ar turima omeny SWIFT susitarimas ar ne? Ir pagaliau duomenų laikymo laikas. Yra kalbama apie informacijos išskleidimą. Kalbama kad e, atitinkamos valstybės institucijų ištraukta informacija turi būti saugoma tam tikrą laikotarpį. Tačiau kiek ilgai tai vyks, pavyzdžiui, 19 metų. Ar tais atvejais, kai, gaut, kai e, informacija gaunama, ar JAV galės visą tą laikotarpį ją naudotis? Uh, uh, Pone Tirkov preliminarus e, susidarimas, kuris dabar egzistuoja. Jūs matėte e, laišką parlamento pirmininkui. Akivaizdu, kad jeigu tas laiškas aišk, e, yra teisingas, tai tada yra preliminarus sustarimas jau padarytas. Krizinėje situacijoje, kai mums reikia tai apsvarstyti per kelias minutės ar valandas ar dienas, uh, E, mes iš tiesų galėtume pasianalizuoti ir kitas sutartis. Ir e, tokiu atveju galbūt preliminarus sustarimas ir gali būti sustarytas be parlamento sutikimo, tačiau parlamentas galėtų tinkamai išanalizuoti tokius e, dokumentus, tinkamai apsvarstyti be tokio samišio kaip šis. Juk mėnesių mėnesius trunka vertimas, tikrai labai absurdiška situacija. Ir dabar man atrodo, kad mes e, turime turėti e, tinkamą galimybę apsvarstyti šitos dokumentus. Preliminarus e, susitarimas gali būti, mes negalime daug ką padaryti šiuo atveju, bet taip pat galime, turėti, turime turėti galimybę ir apsvarstyti jį. Ačiū, ponia Albrecht. Nauja ataskaita iš teisėjo Bružie yra tarytum naujas lūžis. Man dabar vis tampa aiškiau, kodėl taryba elgesi taip, kaip e, elgesi praėjusią savaitę. Mums liko tik kelios dienos perskaityti šią ataskaitą, galbūt tik vieną dieną. Ir aš tikrai nepasitikiu e, tarybą, kuri elgesi taip ir taip pat nepasitikiu teisėjų Bružier. Aš e, perskaičiau teisėjo Bružier ataskaitą ir man netrodė ten viskas objektyvų. Spėju, kad problema yra ta, kurią minėjo ponas Albro. Al E, kaip pavyzdį teisėjas Bružier pateikė tam tikras bylas, kur e, SWIFT buvo tikrai labai svarbu. E, viena iš tų bylų buvo Vokietijoje E, kur pats teisėjas pasakė, jog ten buvo būtina taikyti SWIFT. Na dabar aš tikrai nebeturiu jokio pasitikėjimo teisėjų. Neturiu daugiau informacijos apie tai, kad SWIFT duomenys yra reikalingi ir terorizmo finansavimo programos duomenys, kad būtų reikalingi. Ir šioje situacijoje aš nematau, kad mes turėtume galimybę nuspręsti dėl šios priemonės. Šiandieną Ispanijos ministras minėjo, kad mes tik tais pratėsėme dabartinį susitarimą. Taryba tarytum stengiasi apkvailinti parlamentą. Ačiū, ponas Tavarės. Taip, mes dabar čia įsivėlėme į diskusiją, kurią iš tikrųjų užteršia tarp institucinės problemos. E, tai nėra komunikacijos problemos. Tai yra visiškai nepriimtina ir žeminanti praktika. Taip elgti su parlamentu, taip negali tęstis. Mes dar kartą reikalaujamės, kad dėl to būtų susiderėta Lisabonos e, pagrindu ir priimant e, sprendimą e, bendro sprendimo pagrindu. Kai kalbame apie SWIFT, buvo paminėti trys e, pagrindiniai dalykai. Tai yra pirmiausia e, preliminarus sustarimas, tačiau taip nėra. Toliau sakoma, kad duomenys yra saugomi penkias dienas, tačiau iš tiesų e, Junktinių valstybių pareigūnai gali neatsargiai panaudoti tuos duomenys. Na ir ta, tarp instituciniai dalykai. Mes turime netinkamą galių pusiausvyrą, kai yra deramasi. Mums nelengva dėrėtis su Amerikos administracija, daug sunkiau dėrėtis, kai vyksta tai, kas vyksta dabar. E, susidarys saugumo spraga, tai jau buvo minėta, ir visada yra teisminis būdas, kaip galima būtų išgauti informaciją, finansinę informaciją kova su terorizmu nenustos, jeigu nebus šio sustarimo. Dėl e, teisėjo Bružier ataskaitos. Man nepatinka, kaip šita ataskaita buvo e, pacituota. Ji buvo saugi, o ji buvo pacituota tarytum įrodymas, kad SWIFT reikalinga norint pagauti daug teroristų. Aš skaičiau tą ataskaitą. Ir aš taip manau, ir kiti pareigūnai sakė, kad tos garantijos, kurias mums suteikia Amerika, Junktinės valstijos, e, nėra e, tikros ir nėra tikrų įrodymų, kad e, reikalingas SWIFT. Dabar sakome, kad turime antrą ataskaitą kuri neva turėtų įrodyti šios e, du dalykus, tačiau e, jie nebuvo įrodyti ir pirmoje ataskaitoje, taigi labai daug silpnųjų pusių turime. E, pirmininkas prašo baigti, tačiau kalbėtas sako, kad tai yra labai svarbu. Aš manau, kad kalbame apie informaciją, kur 99 procentais atveju yra e, renkama informacija apie e, piliečius, kurie nėra teroristai. Aš prašyčiau, kad e, taryba mums pateiktų apžvalgą to, kaip dėrėsis dėl šio susitarimo. Aš manau, kad susitarimas galėtų būti geresnis ir jeigu parlamentas atmes šį susitarimą, manau, padarys paslaugą visiems. Kolegos, e, laikytis laiko ribų limito reikia ir tai visiškai nesusijęs su tuo, kad klausimas yra svarbus nes e, tai susiję su tuo, kiek laiko dirba vertėjai, kiek mes laiko turime e, šiam posėdžiui. Ponas Vėvė. Aš galvoju, kad e, mes kaip Europos parlamentas būsime juokingi, jei kalbėsime tik apie procedūrinius klausimus. Europos parlamentas yra ta erdvė, kur priimami sprendimai, todėl reikia, kad diskusijos būtų rimtos. Aišku, mes galime piktintis dėl to, kaip taryba į mus žiūri, tačiau tuo problemų neįspręsime. Kalbant apie uh, svarbius sprendimus, EPP frakcijos vardu turiu pasakyti, kad mūsų frakcija norėtų, kad būtų pasirašta susitarimas su JAV. Tačiau turime pamastyti, kaip atrodys ateitis. Noriu užduoti du klausimus. Pirmiausia, saugumo spraga. Gal dar kartą galėtumėte, uh, ponia Fauli, pakalbėti apie tą saugumo spragą, nes. Uh, gali atsitikti taip, kad SWIFT susitarimas nebus e, pasirašytas. Kaip atrodys ta saugumo spraga, e, kaip ji atsispindės institucijų darbe. Kalbant apie ilgalaikį susitarimą, ar jūs e, manote, kad jei parlamentas pritars tarpiniam susitarimui, ar bus ateityje ilgalaikėje perspektyvoje įmanoma ES piliečiams dar keisti šį susitarimą. O gal amerikiečiai tiesiog pasisa, pasakys, kad susitarimas jau pasirašytas ir jo keisti negalima. Mes tiesiog norime daugiau naudos mūsų pilietėms ir piliečiams. Mrs. Intveld. Ačiū, ponė Entfeld. Ačiū pirmininkė. Aš sutinku su daug ko, kas buvo pasakyta čia. Nesutinku su ponu Weber. Mes nekalbame apie procedūras ir biurokratiją. Mes turime pažymėti, kad kalbame apie demokratinę priežiūrą. Europa gali naudoti savo demokratinės priežiūros galės tik tuo atveju, jeigu galės prieiti prie visos informacijos. Ir noriu pabrėžti du dalykus. Viena, mums reikia prieigos prie tarybos teisės skyriaus nuomonių. Tai yra esminis elementas e, derantis su Europos parlamentu. Jeigu mes to negausime, tai man atrodo, kad aš negaliu tinkamai e, panaudoti savo priežiūros e, galių. Antra. Kalbant apie antrąją teisėjo Brugier ataskaitą, aš tikrai labai nustebusi. Mes SWIFT aptarnėjame nuo praėjusio Liepos mėnesio ir niekas mums ne, niekada nesakė, kad tokia ataskaita yra rengiama. Aš labai nustebau. Uh, Ir e, labai keista, kad e, taryba ir komisija tylėjo. Na ir dar viena filosofinė pastaba. Europa yra sui generis konstrukcija ir e, aš randu paralelių su nacionalinė politika. Jeigu nacionalinė vyriausybė e, nepadaro arba atsisako padaryti, įtraukti savo nacionalinį parlamentą tokiu lygmeniu, tai tada šita e, vyriausybė būtų e, atleista. Pana Štraseris. Aš e, trumpai Noriu tarti keletą kritinių pastabų, nes e, kalbame apie politinį susitarimą dėl procedūrų. Parlamento pirmininkas nusintė laišką tarybai ir komisijai, kuriame buvo prašoma suteikti galimybę parlamentui susipažinti ir rimtai išanalizuoti turimus dokumentus. Parlamento prašymas yra visiškai teisėtas, tačiau į jį nebuvo atsižvelgta. Antras klausimas - dėl e, saugumo spragos. Jei tokia spraga atsirastų, tuomet ji yra jau dabar, tai yra nuo uh, E, sausio 1 iki sausio 31 dienos. Ir jei tokia spraga būtų, tai ji yra jau dabar ir panašu, kad viskas veikia ir toliau kuo puikiausia. Taigi, kur ta problema, apie kurią čia kalbate? Dėl turinio, trečioji mano pastaba. Komiteto atstovai nėra tikri, ar mums jau pateiktas tas galutinis teksto variantas. Mes visiškai nežinome, ar mes turime visus priedus, visas pastabas ir visus kitus dokumentus lydinčius SWIFT susitarimą. Tuo tarpu parlamentas turi turėti teisę susipažinti su absoliučiai visais teisės aktais. Dar viena pastaba. Parlamentas rugsėjo vidury prieimė rezoliuciją ir tai yra tas mastelis, pagal kurį turi būti matuojamas visas susitarimas. Manau, kad būtų svarbu daugiau diskutuoti šią tema ir tokiu būdu galbūt galėtume išvengti kai kurių nesu, neaiškumų. Mūsų informavo, kad mm, vertėjai mums dar 10 minučių papildomai skirs, kad galėtumėm susitvarkyti su savo darbo tvarkė. Tai prašau jūsų mm, išmintingai pasinaudoti tomis dešimčia minučių. Paprašysiu pono Butarelį apibendrinti tai, ką mes jau turime, tai yra teisinė nuomonė. Ta, ta, tas patarimas, kurio mes paprašėme dėl įvairių klausimų ir ponas Butarelį pakomentuos tai, o po to Jonathan Fall dar komisijos vardu sureaguos pabaigai. Taigi, panas Butarėlė, jums žodį. Uh, from... Ačiū pirmininkė. Be tam tikrų procedūrinių klausimų kurių aš čia neanalizuosiu. Daugelis šiandien išsakytų pastabų yra susijęs su privatumo apsauga, duomenų apsauga ir saugumu. Aš e, galiu Jūs patikinti, kad tikrai labai iš e, šios klausimus yra atsižvelgiama, tai yra klausimai, kurie svarbus lybė. Ir tikrai visi šie momentai labai atidžiai išanalizuoti e, tame dokumente, kurį gavote prieš porą dienų. Tai dokumentas paremtas išvadomis ir jis yra trumpas ir, glaus, ir, ir aiškus tie, ta informacija, kurią mes surinkome kaip Europos duomenų apsaugos tarnyba, nėra pakankami, kad parodytų, uh, privataus gyvenimo ir saugumo užtikrinimo proporcingumą, atsižvelgiant ir kitas šios ir ties priemonės. Be to, kai kurie sutarimo elementai nėra apibriežti pakankamai aiškiai, kad europiečiai aiškiai žinotų, kieno duomenys yra perduodami JAV. Galbūt kai kurie klausimai yra tikrai labai rimti iš esmės. Uh, o kai e, galbūt kiti klausimai galėtų būti lengvai išspręsti galimame ilgalaikiame e, susitarime, atitinkamai pakoregavus nuostas tame ilgame sąraše e, elementų jūs rasite bent 16 pagrindinių elementų, septyni iš esmės yra svarbus. Um, dėl, uh, čia kalbama apie priemonės, kurios mažiau įsikiša į privatų gyvenimą. Ir tai yra priemonės uh, skirtos kovoti su terorizmo finansavimu ir pinigų plovimu. Mes galvojame, jog turi būti aiškiai parodyta, jog realiai yra pridėtinė vertė sukūriama. Mes ypač galvojame, kad nėra jokio ryšio tarp duomenų, kurie yra tvarkomi JAV dėl, ir duomenų kontrolės kontrolės pareigūno kur, darbo čia ES ir taip pat viso to duomenų tvarkymo, kuris yra susijęs su finansiniais sandoriais pa, pasaulyje. Čia dokumente yra pabrėžiama, kad nėra aiškiai apibriešta taikymos rytis ir kokybinės ribos mes ypač akcentuojame laikino susitarimo ketvirto straipsnio taikymą ir aštuntą tarpusavio pagalbos sutarties su JAV straipsnį ir tai, kad reikia geriau uh, um, apibriežti, kas yra tas, ta nepriklausoma priežiūra. Mes galvojame, kad tai turi būti teisminė priežiūra. Taip pat norime pabrėžti, kad ketvirto straipsnio šešta dalis yra nevienodai aiškinama, taigi gali būti taip pat ir duomenų perdavimo um, apjungus juos, tai ir taip pat galvojame, kad um, antrame straipsnėje taikymos rytis apibriešta daug plačiau nei 2001 metų 75 reglamente tarybos, kur pirmame straipsnėje, kur kalbama apie tokios priemonės taikymo sritį. Mes galvojame, kad įrodymai. Mm, nepakankami, kad numatytas laikymo laikotarpis būtų pagrystas kalbam apie duomenų saugojimo laiką. Mes galvojame, kad tiek ištraukti, tiek neištraukti duomenys turi būti išbraukiami iš karto, kai tik tai jie nebereikalingi tam konkrečiam tyrimui. Mes skatiname, raginame geriau paaiškinti, kas, ir, kas, eina, kas turime galvoje, kai kalbame apie asmens duomenų keitimąsi tarp šalių ir su trečiosiamis šalimis. Dabar dėl 11 straipsnio to, ką um, pranešėjas akcentavo. Mes čia išvelgėme bent tris sunkumus, galvojant apie uh, šio straipsnio pirmo punkto įgyvendimą, nes 11 straipsnio pirmoje dalyje yra apribojama. kada yra tam tikros teisės garantuojamos ES, bet nėra atitinkamų garantijų JAV. Taip pat yra numatyta, kada galima riboti duomenų apsaugos tarnyboms atlikti patikrinimus. Mes galvojame, kad nuostos nėra logiškos ir sunkiai suprantamos. Ir trečias dalykas daug duomenų subjektų teisių, pavyzdžiui, teisė reikalauti, kad duomenys būtų ištaisyti ar e, kompensacijas reikalauti, kuomet buvo netinkamai tvarkomi duomenys, tai yra teisų apginimo priemonės, nėra konkrečiai ir aiškiai apibrieštos ir nėra aišku, kaip jos būtų įgyvendinamos. Mes raginame aiškiau išdėstyti kas yra duomenų apsaugos tarnybos ar kitos galinčios dalyvauti šalis, nes ne, ne, aiš, nėra aiškiai apibriežti tie subjektai, mes nesuprantame, kodėl dabar 16 straipsnis išbrauktas. Uh, Ir mes taip pat raginame įnešti daugiau nuoseklumo su kitais susitarimais, ką jūs ir paminėjote savo nuomonė, tai yra, pavyzdžiui, susitarimas dėl keliaivių duomenų įrašų, um, nes iš tikrųjų yra daugiau uh, nerima keliančių klausimų, kurie atrodytų rimti. Ačiū ponui Buterėliu už šią informaciją, kurią jūs pasidalinti su mumis. Na ir dabar pabaigai uh, žodį suteiksiu Jonathan Fowl. Mm. Ačiū labai. Pirmiausia, turiu nuvilti poną Lambrinidį, bet tikriausia tai ne, ne paskutinė giesmė šiame komitete. Aš nežinau, ar gausiu kitas pareigas, tačiau tikriausia rytoj tai neįvyks. Norėčiau pradėti nuo pono Weberio minties ar mums pasiseks sukurti geresnį susitarimą ateityje. Aš tikiu, kad taip. Mes turime pakeisti šį trumpalaikį tarpinį susitarimą ilgalaikiu susitarimu remiantis Lisabono sutartimi. Šiuo metu Komisija svarsto šį susitarimą ir lauks parlamento pritarimo. Nesakau, kad bus lengva. Mano kolegos iš Švedijos ypač vedę darybą su JAV žino, kad tai sunkus darbas. Tačiau prisiminkite, ką pasakė ponas Butarelė. Aš labai tikiuosi, kad naujoji komisija remiant parlamentui sugebės parengti gerą susitarimą, aišku, padedant tarybai. Tačiau šiandien tuo dar negalime pasidžiaugti. Mes kalbame apie lapkričio 30-31 dienos laikiną jį tarpinį susitarimą, dėl kurio jūs daug sunerime, tačiau šis susitarimas galios tik 9 mėnesius ir jie jau eina. Per tą laiką mes turėsime parengti naują jį susitarimą. Grįžtant prie visų iškeltų klausimų. Aš kaip supratau, nelabai daug laiko turiu. Jūs turite 10 minučių. Nuostabu pasistengsiu atsakyti į klausimus. Pradėsiu nuo pono Alvaro klausimo. Ne, mes. Tai yra taryba nesutinka, kad susitarimas prieštarauja ES teisės aktams, nes priešingo atveju taryba nebūtų pasirašiusi ir patvirtinusi tokio susitarimo. Tai mano nuomonė, aš galiu patikinti Jūs, kad tai yra komisijos nuomonė. Turiu pasakyti, kad sprendimas nebuvo priimtas vienbalsiškai. Mes e, stengiamės vadovautis e, pagrindinių teisių hartiją, pagrindinių teisių konvenciją, kitais ES teisės aktais. Aišku, jūsų nuomonė gali būti visiškai skirtinga, tačiau Nebejodamas galiu pasakyti, kad komisija niekada netvirtina nieko ir tikiuosi, kad taryba taip pat niekada netvirtina nieko, kas pažeistų ES teisės aktus ir pagrindinių teisių hartiją. Dėl 16 straipsnio, apie kurį daug kas užsiminė. Kalbėsiu trumpai. Mes konsultavome su teisininkais, e, nagrinėjome teisinį pagrindą. Manau, kad visiems pati istorija yra aiški, keliaivių duomenų įrašų teisės aktų diskusijos tarp parlamento ir tarybos. Turime prisiminti, kad šio susitarimu siekiama užtikrinti informacijos keitimąsi, kad būtų užtikrintas didesnis saugumas. Dabar mes nekalbame apie pirmą e, ramstį ar perkelimą į kitą ramstį, tačiau turiu pasakyti, kad teisinis pagrindas galėtų būti surastas teisės ir vidaus reikalų politikos apibrieštyje. Nes tos teisės rėmose yra numatomos ir nuostatos susijusios su duomenų apsauga. Paskirtoji vicepirmininkė Vivian Reding jau kalbėjo apie tai, kad duomenų apsauga e, bus itin svarbus klausimas artimojoje ateityje. Bus ketinama e, renkti su duomenų apsaugos susijusius teisės aktus. Taigi tiek norėjau pasakyti dėl 16 straipsnio. Manau, kad e, šis straipsnis dingo, nes nebuvo iš anksto įtrauktas teisinis pagrindas. Dėl saugumo. Kalbėdamas apie saugumo spragą, turėjau štai ką omenyje tai yra viso šio reikalo prielaida. Ir e, terorizmo finansavimo sekimo programa yra labai naudinga kovojant prieš terorizmą ir užtikrinant saugumą. Aišku, jūs galite debatuoti kiek norite, tačiau tokia yra prielaida. manau, kad duomenis reikėtų perduoti sklandžiai. O kas atsitiks, jei parlamentas sakys ne? Aš manau, kad jei parlamentas nepritars, tuomet taryba perduos šią žinę JAV senatui, teikdama, kad susitarimas daugiau nebegalioja. Aš e, galvoju, kad JAV galbūt e, nusteps, prisimins e, tautų lygos pavyzdį, tačiau tai gali atsitikti. Na, o kaip atrodys realybė? Aš galiu tik tai spekuliuoti. Aš galiu įsivaizduoti, kad JAV mano, jog SWIFT susitarimas yra svarbus JAV saugumui. Taigi, JAV tikriausia pasinaudos esamais abipusės pagalbos e, procedūromis, pavyzdžiui, teikdama užklausas ES ir tokiu būdu bandys gauti informaciją iš SWIFTO. Aš vėliau paaiškinsiu, kodėl mes, aš kalbu apie SWIFTą, o ne apie SWIFT susitarimą. Tai nėra trumpiau Binys. Dėl informacijos. Informacija vyks teikiant užklausas valstybėms narėms, kurios nėra milijonus mylių nutolusios nuo čia. Ir bus laikomasi ES duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų. Taigi, JAV turės laikytis tos. Bet JAV duotos garantijos nebegalios. Taigi, negalios tos nuostatos, kurios jau dabar yra įtrauktos į susitarimą. Taigi turime pasirinkti, ar pasirinksime saugumo spragą ar saugumą. Manau, kad sustarimas tiesiog bus netaikomas, jeigu jam nebus pritarta. Kodėl aš kalbėjau apie Swiftą? Swift nenori to viešumo, kurį, kurio sulaukia. Mes kartu su amerikiečiais sutarėme, kad negarsinsime tokių organizacijų kaip SWIFT dirbančių su duomenimis, tačiau jūs žinote, kad SWIFT yra lyderiaujanti organizacija duomenų rinkimo srityje. Dėl vertimo procedūrų trukmės turiu pasakyti, kad šios procedūros dažnai yra ilgesnės nei tikimasi jokio slaptumo, jokios konspiracijos čia nėra, jokio samokslo čia nėra. Visi supranta, kad e, dabar e, daug ką reiškia ir aplinkybės, tai kad Lisabono sutartis yra nauja, keitėsi JAV administracija. Aš Galvoju, kad mes visi turime dirbti. Aš, e, Sara, nekalbu taip, kaip tu kalbi savo rinkėjams, na bet nesvarbu. Aš galvoju, kad turime prisiminti savo funkcijas. Turime ieškoti protingo būdo, kaip pasistumėti į priekį, nesukurdami nei vidaus, nei pasaulinės krizės. Dėl teisėjo Brugier, kuris turi dviejų metų sutartį per to laikotarpį turi pateikti ataskaitas. Uh, Šių metų balandžio mėnesį jis turės parengti antrą ataskaitą. Niekas e, tyčia neskatino rinkti informaciją, tačiau natūraliai būtent e, dabar šiuo metu jis e, rengia savo antrąją ataskaitą, atlieka tyrimus ir aš manau, kad jo ataskaita mus pasieks tinkamu laiku. turint omenyje debatų susijusių su susitarimu. apie kurį bus kalbama artimiausių metų. Aš e, žinau, kad galbūt kai kas bus nusivylęs mano atsakymais, nes ne į visus klausimus atsakiau, tačiau mes atsižvelgsime į jūsų praėjusių metų rezoliuciją, į joje iškeltus klausimus. Komisija dar kartą patikina, kad SWIFT susitarimas atitinka ES teisės aktus ir pagrindinių teisų hartiją. Instituciniu požiūriu mes e, dabar turime daugiau galių, e, kalbant apie tarpinį susitarimą, jis buvo labai svarbus ir tai pripažino tiek valstybių narių atstovai taryboje, tiek JAV. Taigi tikimės, kad reikalai judės į priekį. Ačiū labai, ponia Faul. Ponas Butarelė vis dar nori pateikti savo pastabą 30 sekundžių. Visiškai sutinku, kad jeigu parlamentas nesutiks, tai nuostatos susijusios su duomenų apsauga e, ir garantijomis gali dinkti. Tačiau, kaip sakėte, bet koks komunikatas nacionaliniu lygmeniu turi būti reglamentuojamas nacionalinėmis duomenų apsaugos taisyklėmis. Ir kartais jos yra netgi stipresnės nei tos, kurias aptarėme čia. Ačiū. Ačiū, baigiame savo laiką skirtą komitetui ir dėkoju Jums už Jūsų bendradarbiavimą.